przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Gerbėjai ponai ir ponios, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas šį rytą yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos vadovų tarybos susitikimo įvykusių su 2010 m. rugsėjo 16 d. išvadų. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi Europos vadovų tarybos pirmininką, poną Van Rompuy. Sveiki atvykęs, sveikas atvykęs į Europos parlamentą ir sutikiu iš karto jums žodį. Dear... Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos. 2010 m. rugsėjo 16 dienos Europos vadovų tarybos susitikimas buvo surinktas tam, kad mes galėtume pirmiausia aptarti ES išorės santykius. Be to, mes e, pietų metu aptarėme e, finansinio valdymo darbo grupės darbą bei situaciją, kurie susiklosti Prancūzijoje dėl Romų iškeldinimo. Pirmiausia, užsienio santykiai. Kai prieš aštuonis mėnesius pradėjau darbą, apsilankiau valstybių narių sostinėse ir supratau, kad e, e, visi buvo suniraminę dėl Kopenhagos susitikimo. Atrodė, kad ES yra nustumta į paribį, ekonominė situacija yra sudėtinga, o ta tarpu kitos pasaulio šalis sparčiai juda į, prie, į priekį. Ir tuomet mes supratome, kad iškylančios naujos ekonominės galybės pakeičia E, galių pusiausvyrą pasaulyje. Matome, kad e, visą tai turi įtakos ir ES vaidmenių pasaulyje, ypač tai išaiškėjo per e, diskusijas apie mūsų vaidmenį tarptautinėme valiutos fonde. Pagal Lisabono sutartį Europos vadovų taryba turėtų apibriežti ES strateginius prioritetus bei nustatyti strateginę mūsų darbo kryptį. Aš džiaugiuosi, kad visų valstybių vyriausybių vadovai suprato, kad mums reikia aktyviau dirbti. Jie nori tapti tikrais, realiais Europos vadovų tarybos nariais. Jie nori, kad mūsų institucija veiktų sklandžiai ir kad jos darbo rezultatai būtų akivaizdus. Ką mes turime daryti? Pirmiausia, turime be abejo spręsti strateginių partnerysčių klausimą. Turime siekti didesnės realios pažangos. Mes trumpai aptarėme, kaip galima būtų geriausia pasinaudoti Lisabonos sutarties galimybėmis ypač įsteigiant e, ES išorės santykių e, tarnybą. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas skubiai patvirtino e, visus dokumentus susijusius šios tarybos įsteigimu. Labai svarbu yra, kad visos valstybės narės judėtų viena kryptim. Kalbėjome apie tai, kaip galima būtų geriau koordinuoti mūsų veiksmus Briuselėje, kaip galima būtų tobulinti mūsų santykius su mūsų partneriais, ypač kai vyksta vadovų susitikimai, tokie svarbiais klausimais kaip saugumas, klimato kaita, bei uh, kitais prioritėtiniais klausimais. Mes nustatėme prioritetus keliose labai aktualiuose sritise. Mūsų pagrindinė, pagrindinė pozicija, kuri bus išsakoma per vadovų susitikimus su trečiosiomis šalimis, turėtų būti iš anksto aptarta ir apibriešta. Uh, Ir aš norėčiau pasakyti kelis dalykus. Pirmiausia, tai yra tik pirmieji žingsniai. Antra, mūsų pagrindinė e, žinia turėtų būti parengta užsienio reikalų ministrų taryboje bei bendrųjų reikalų taryboje ir po to patvirtinti Europos vadovų taryboje. Mes jau dirbome pagal panašią tvarką, kai rengėmės didžiojo dvidešimtuko darbui. Toliau, abipusiškumas yra vienas iš svarbiausių, viena iš svarbiausių savokų. Akivaizdu, kad tu turėtų būti pagrįsta mūsų ūsinio politika, tačiau labai dažnai mums taip netrodo. Mes turime siekti konkrečių tikslų, paversti šios tikslus realiais rezultatais ir uh, bendradarbiauti kuo daugiau su partneriais. O tam reikės aiškios strategijos. Pavyzdžiui, mes kalbėjome apie tai, kaip turėtume elgtis su Kinija Ir kai Europos komisijos pirmininkas ir aš susitiksiu su Kinijos vadovais po dviejų savaičių Briuselėje, mes kalbėsime ne vien Briuselio vardu, bet 27 valstybių narių vardu. Mes kalbėjome ir apie Seulė e, įvyksiantį didžiojo dešimtuko susitikimą. Šis susitikimas vyks lapkritį ir mes jam rengiamės. Prancūzijos e, prezidentas pristatė savo prioritetus 2011 metams, kadangi jis e, vadovaus darbo grupė, kuri rengė šį, e, šį susitikimą. Artimieji rytai taikos procesas ir jo sėkmė. Tai yra strateginis ES prioritetas. Mes patvirtinome deklaraciją, kurioje kalbama apie mūsų bendrą poziciją, kuri iš esmės atspindi 2009 metais suformuoluotą poziciją. Mes manome, kad taikos reikia siekti per, per ketvirtuką. Mes taip pat kalbėjome ir apie tai, kad rytų partnerystė yra viena svarbiausių uh, Mūsų reputacija visame pasaulyje priklausys nuo stabilumo mūsų kontinente. Jeigu mes norime vaidinti vaidmenį pasaulyje, turime pirmiausia susitvarkyti savo regione. Ir e, nuo e, šios dienos mes būtent tokia dvasia vadovaudomėsi ir kalbėsime apie mūsų išorės santykius. Mes taip pat aptarėme ir sankcijas Irak, Iranui. ir apie tai, kad e, sprendžiant Vakarų Balkanų problemas būtina atsižvelgti Junktinių tautų rezoliuciją dėl Serbijos ir Kosovo problemų sprendimo. Pietų Koreja ir Pakistanas taip pat buvo aptarti. Mes iš karto sureagavome, kad ES geba reaguoti į labai e, svarbius strateginius uždavinius. Šie klausimai yra labai svarbus, nuo jų priklauso mūsų santykiai su uh, su Azija apskritai. Azija yra viena stambiausių mūsų prekybos uh, partnerių. Dėl mūsų pastangų mes sugebėsime sutaupyti 1,6 uh, milijardo eurų. Uh, Pakistanas. Mes norime kuo labiau paremti e, šią šalį po to, kai ją nuniokojo baisus potviniai. Daugiau pagalbos ir daugiau priekybos. Mes norime, kad Pakistanas atsigautų ir pradėtų vystytis ekonomiškai. Mes todėl nusprendėme atverti prieigą prie mūsų rinkos ir ponia Ašton padarė e, pareiškimą šiuo klausimu. Toliau darbo grupė. Per pietus mes daug laiko skiriame ekonominiams klausimams. Per pirmąjį pusmetį Europos vadovų taryba turėjo spręsti aktualius ekonominius uždavinius. Ir dabar ekonominė padėtis yra geresnė nei metų pradžioje, tačiau dar daug ką lieka e, nuveikti. Kolegoms papasakoju apie tai, kaip dirba ekonominio valdymo darbo grupė. Ši darbo grupė norėtų toliau tęsti darbą ir pasinaudoti dabar susidariusią situaciją. Mes kalbėjome apie mikroekonominę priežiūrą, kuri padėtų mums sumažinti burbulų susidarimą, susiformavimą rinkoje, kuri taip pat geriau subalansuotų mūsų ekonominę sistemą. Be to kalbėjome ir apie tai, kad ES biudžeto formavimo ciklas turėtų atsispindėti ir nacionalinių valstybių biudžeto formavimuose, e, įtraukiant tokias nuostatas į nacionalinį teisyną. Valstybių narių įnašus reikia išlaikyti tokius, kokie jie yra, kitaip mes nebegalėsime dirbti. Per labai trumpą laiką sugebėjome aptarti daugybę svarbių klausimų. Jei palyginsime šį darbą e, su dėrybomis, kurios vyko e, dėl stabilumo ir augimo pakto pirmo dešimtmečio pradžioje, pamatysime, kad mes dirbame labai, labai sparčiai. Mes baigsime e, galutinai mūsų dėrybas spalio mėnesį tam, kad e, Europos vadovų tarybos darbas būtų visiškai e, baigtas spalio 28-29 e, dienomis. Ir po to mes patvirtinsime savo išvadas, kurios bus jums pristatytos. Šį pavasarį mes sugebėjome laimėti Europos mūšį ir nebejoju, kad kitą mėnesį sugebėsime tinkamai suformuluoti pamokas, kurias išmokome per šią ekonominę krizę. Toliau, Romų klausimas. Per pietus mes aptarėme šį labai be abejo jūs dominantį klausimą. Aš pat. Mes susitrėmė dėl penkių klausimų. Pirmiausia, Valstybė narė turi teisę imtis bet kokių veiksmų tam, kad palaikytų tvarką savo teritorijoje. Antra, komisija turi teisę ir pareigą užtikrinti, kad laikomasi ES teisės aktų ir taip pat turi teisę ištirti, ar valstybė narė e, laikosi ES teisės nu, normų. Trečia, mes patvirtinome Europos komisijos pirmininko pareiškimą, kurį padarė prieš Europos vadovų tarybą. Keturi, tai kad mes per kitą tarybos posėdį aptarsime Romų klausimą. Bet kokia diskriminacija dėl tautybės ar rasės yra visiškai nepriimtina ir tai yra vienas iš pagrindinių ES principų. Pagarba žmogaus orumui yra viena iš svarbiausių vertybių. Gerbėjai kolegos, ponė pirmininkė, Europos vadovų tarybos posėdžiai neturėtų būti suvokiama kaip aukšto lygio susitikimai. Tai yra rutininiai, reguliarūs susitikimai, kurie yra reikalingi tam, kad galėtume tinkamai dirbti. Kalbėdamas apie bendrijos nuomonę, e, metodą, norėčiau pas priminti jums, kad Europos vadovų taryba yra iš tikrųjų atskira ES institucija, kuri galės atstovauti ES tokiuose susitikimuose kaip e, didžiojo aštuoneto ir didžiojo dvidešimtuko susitikimuose. Ir ši institucija ir toliau dirbs tam, kad ES veiktų sėkmingai. Šioje institucijoje veikia ne vien valstybių narių val, e, vyriausybių vadovai, bet ir ji turi savo pirmininką. Joje taip pat nuolatos dalyvauja Europos komisijos pirmininkas bei Europos centrinio banko vadovas. Tai reiškia, kad ES vadovų taryba gali e, kalbėti 27 valstybių narių vardu įvairiose e, institucijose. Ir aš norėčiau padėkoti Europos komisijos pirmininkui, pirmininkančios valstybės vadovui, Europos centrinio banko vadovui ir jums, e, ponė pirmininkė, taip pat e, frakcijų vadovams bei komitetų pirmininkams. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs esat pasirengę dirbti taip, kaip yra numatyta naujoje sutartyje. Mes norime e, naudos Europos Sąjungai. Ir mūsų pastangos jau davė rezultatų. Mūsų ūkis atsigauna labai greitai. Pasitikėjimas sugrįžta, lietai, bet vis dėlto sugrįžta. Ir aš dėkoju Europos parlamentui už jo bendradarbiavimą, e, kai buvo svarstamas e, bankų priežiūros e, nuostatos. Daugybė vyriausybių šiuo metu labai sudėtingomis politinėmis sąlygomis imasi labai ryštingų veiksmų. Krizė dar nesibaigė daugelį valstybių narių. Reikia ne, ne tik gerinti užimtumą, reikia dar daug ką nuveikti. Labai dar daug, daug ką turėsime nudirbti. Ir gerbimi kolegos, galiu Jūs patikinti, kad mes tą puikiai padarysime. Uh, you, your... Dėkoju pirmininkui už pasisakymą, už jo pastabas apie Europos vadovų uh, tarybos susitikimą. Dabar žodis komisijos vicepirmininkui ponui Ševčiovičiui. Ačiū pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, kolegos. Parlamentas visada labai aiškiai sakė, kad vienas pagrindinių Lisabonos sutarties tikslų yra sustiprinti mus tarptautinėje arenoje. Komisija labai pritarė šiam tikslui. Reikia kad Europos balsas būtų geriau girdimas, tai bus naudinga pasauliui. Galėsime skatinti savo interesus, vertybės ir galėsime įveikti tokius iššūkius kaip klimato kaita, saugumas ir išteklių trūkumas bei ekonominė krizė. Mums tenka nauja atsakomybė ir Lisabono sutartis mums suteikė priemonių mūsų tikslams pasiekti. Jūs žinote, kad darbas dar vyksta. E, savo šalise turime išsiaiškinti, kaip geriausiai e, panaudoti Lisabono sutarties e, priemonės. Pasaulio ES turi būti lygiai vertė pašnekovė. Per devynis mėnesius po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, mes jau žengėme keletą svarbių žingsnių pirmin. Baronienė Ešton dabar pasauliniu lygiu kalba kaip ES atstovė. Ir manau, kad e, kartu su šiuo parlamentu greitai e, užtikrinsime, kad išorės veiksmų tarnyba pradėtų veikti. Europos vadovų taryba numatė kitus žingsnius tiek esminius, tiek procedūrinius žingsnius. Buvo nuspręsta, kad ES turi vykdyti nuoseklesnę, e, vientisesnę politiką savo strateginių partnerių atžvilgių ir čia ypač turima galvoje Kinija. Labai svarbu, kad e, Europos vadovų taryba vėl nuolat e, tvirtintų bendrą požiūrį į tam tikrų klausimų sprendimą. Mes negalime savo partneriams parodyti, kad nesutarėme dėl to, ko norime. Ir negalime, kad atskiros valstybės narės pakenktų ES siunčiamiems signalams. E, pirmininkas Van Rompuy ir pirmininkas Baroso kalbėdami ES vardu, e, remiasi bendru konsensusu, bendru valstybių narių susitarimu dėl bendros darbo tvarkės. Taigi buvo pripažinta, kad reikia nustatyti interesus bendraujant su kiekviena iš mūsų strateginių partnerių. Ir reikia visi, visiems mūsų partneriams visame pasaulyje e, siūsti vienodus signalus. E, šį rudenį vyks susitikimai su Kinija, Indija, Rusija, JAV. visose susitikimuose bus kalbama apie demokratinę dimensiją. Svarbus dalykas yra priekyba ir svarbu, kad vykstant Europos vadovų tarybos susitikimui buvo e, patvirtinta susitarata dėl mm, laisvos priekybos susitarimo su Pietų Koreja. E, šis susitarimas e, turi labai didelį ekonominės naudos potencialą. Taip pat buvo nuspręsta per priekybą padėti Pakistanui. Žinoma, jau daug ką darome, tiekdami humanitarinę pagalbą ir vystomąją pagalbą ir dar daug ką reikės nuveikti. Tačiau reikėtų galvoti ir apie Pakistano ekonomikos ilgalaikės perspektyvas ir jas įgyvendinti taikant priekybos priemonės. Komisija šio klausimu kitą mėnesį pateiks pasiūlymų. Buvo kalbama ir apie didžiojo aštuoneto ir didžiojo dvidešimtuko susitikimus. E, buvo susitarta siekti įtvirtinti ES tikslus šiuose susitikimuose. Dar norėčiau tarti keletą žodžių kitais klausimais. Ekonominis valdymas. E, darbo grupė, kuria, kuriai vadovauja pirmininkas Van Rompoj, taip pat e, komisijos tam tikri pateikti pasiūlymai rodo, kad mes nuėjome ilgą kelią nuo gegužės mėnesio ir dabar jau atėjo laikas pradėti bendro sprendimo prieimimo procedūrą, pradėti išsamei nagrinėti teisėkuros pasiūlymus, kad kitų metų viduryje jau įsigaliotų nauja sistema. Žinau, kad parlamentas E, taip pat nekantriai laukia galimybės e, pradėti nagrinėti šios pasiūlymus. Pasiūlymų paketas turės tris tikslus. Visų pirma, užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi stabilumo raugimo pakto. Antra, išplėsti ekonominę priežiūrą, kad būtų išlyginti skirtumai. Ir e, trečia, e, reikia didinti ekonominę priežiūrą įvairiose m, sektoriuose, gerinti priežiūrą įvairiose sektoriuose. E, Tai turėtų padidinti mūsų ekonominio valdymo e, patikimumą, ypač eurozonoje. Ši darbo tvarkė bus toliau plečiama, gilinama, kai specialioji darbo grupė kitą mėnesį Europos vadovų tarybai pateiks savo pranešimą, savo ataskaitą. Ir galiausiai Romų klausimas. Dėl jo pasakysiu vieną pastabą. Komisijai čia tenka atsakomybė kaip sutarčių saugotojai. Ir mes labai aiškiai suvokiame savo atsakomybę. Mes neketiname daryti kompromisų dėl ES teisės laikymosi. Taigi mes dabar tyriame, ar e, ES teisės aktų buvo laikomas ir nebuvo diskriminacijos. Taigi mes atliekame teisinę analizę ir labai greitai tą analizę peržiūrės ir komisijos narių kolegija. Tačiau turime neužmiršti vieno labai svarbaus esminio dalyko šioje diskusijoje. Tai yra sunkios Romų padėties palengvinimas ir geresnis jų integravimas. Todėl šalia kitų darbų mes e, galvojame, kaip reikėtų toliau gyveninti balandžio mėnesio pasiūlymus, kaip geriau integruoti Romus. Mes galvojame, kokių apčiuopiamų žingsnių būtų galima imtis, kad paskatintume Romų aprepti, Romų įtraukti. Šyrit pirmą kartą posėdžiauja šiam klausimui spręsti sukurta darbo grupė. Žinau, kad e, Europos parlamentas norės būti informuojamas apie šio darbo eigą ir komisija tai ir darys. Ir baigdamas, pirmininkė, pasakysiu, kad Europos vadovų taryba aptarė mūsų gebėjimą veikti išorėje ir viduje, kad Europos piliečiams pateiktume geresnių rezultatų. Ir visais klausimais, visose srityse e, ES priemonės e, pasiteisina ir Europos komisija ketina bendradarbiauti su šiuo parlamentu, kad būtų veiksmingiau įgyvendinama mūsų politika. Ačiū. Mister vice president of the european commission on behalf of political groups. Dėkoju komisijos vicepirmininkui ir dabar Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės pon, ponas Ronald Dol. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, gerbėmėjai kolegos Europos vadovų taryba. E, palaiko santykius su savo partnerėmis vairiose pasaulio regionuose ir taip pat e, sprendžia Romų klausimą. Aš savo frakcijos vardu norėčiau pabrėžti, kad kiekviena valstybė narė turi laikytis Europos bendrijos teisės nuostato. Komisija kaip e, bendrijos sutarties sergėtoje turi užtikrinti e, tokių teisės nuostatų laikymasi. Ir reikia Europa palaiko ir puoselėja svarbės vertybės, kurios yra Europos didžioji jėga ir gale. Ir e, komisija ėmėsi tam tikrų priemonių ir Prancūzija dabar turi atsakyti į komisijos užkeltus klausimus ir reikalavimus reaguoti. Mm. Šiuo klausimu vyroja labai skirtingos nuomonės, mes jau kalbame apie ES solidarumą šiuo klausimu. Mes turime uh, E, parodyti pagarbą visiems e, savo piliečiams. Ir aš manau, kad tai, toks principas turi galioti visose valstybėse narėse. Dėl to mes raginame komisiją ieškoti europinio sprendimo. Reikia stengtis integruoti Europos visuomenę įvairias e, jos mažumas. Dabar iškilus e, sudėtingai ekonominiai kriziai mažumų padėtis yra ypač paštrėjusi. Ponios ir ponai, jeigu mes norime, kad e, būtų tinkamai užtikrintos ES piliečių teisės, tuomet be abejo reikia kalbėti ir apie jų pareigas. Šis parlamentas e, nuolat reikalavo, kad būtų kalbama apie abu dalykus Aš manau, kad būtina visiems laikytis e, bendrijos nustatytų e, normų. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad mažumoms būtų sudarytos sąlygos naudotis visomis daugumos, e, visuomenės daugumos privilegijomis ir mažumos vaikai turi turėti teisę eiti į mokyklas ir panašiai. Tokia yra mūsų pozicija. Mes turime konstatuoti, kad E, kai kurie politikai stengiasi išvengti šios problemos sprendimo. Taip pat norėčiau paminėti temas, kurios buvo e, svarstomas Europos vadovo tarybos sustikime. Kiek mes dar galime taikstyti su tuo, kad Europa, kuri yra labai svarbi pasaulyje e, žmogaus teisų gynėja, E, vis dėlto pasaulio arenoje nepakankamai stipriai reiškiasi. Mes esame didžioji donorė Pakistane ir e, turime, e, taip pat dalyvavome dėrybose su palestiniečiais. Tačiau dar daug reikia padaryti. Mes tikimės, ponė vadovo tarybos pirmininkė, kad jūs žengsite didesnį žingsnį. Mes turime. E, kalbėti vienu balsu, mes turime elg, veikti kaip viena galinga jėga ir aš tikiuosi, kad mes galėsime jumis pasitikėti. Yra labai svarbu, kad ES pademonstruotų savo galę visame pasaulyje. Mes turime taip pat neužmiršti ir apie e, išorės veiksmų tarnybos e, vaidmenį šioje srityje. Taip pat saugumo ir gynybos e, politikos rytis yra labai svarbi šiame kontekste. Čia mes turėtume kalbėti ir apie e, tinkamą išteklių mobilizavimą. Kol kas e, valstybės narės dar nepakankamai daro, kad būtų pasiekti tikslai, kurie yra nustat... apibriežti Europos vadovo tarybos sutikimo išvadose. Taip pat ir kalbant apie Van Rompoj vadovaujamą darbo grupę, mums reikia e, stengtis neužmiršti ir dalykų susijusių su finansų krizės padariniais ir stengtis kovoti su tais padariniais. Mes tos, tas pasiekmes vis dar jaučiame ir turime labai aiškiai spręsti ekonominius ir finansinius klausimus, e, kurie šiuo metu yra iškilę. Dėkuoju. Uh, e, pres... Dėkuoju frakcijos pirmininkui. Martinas Šulcas, socialdemokratų frakcijos vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Van Rompoj, labai dėmiai jūsų klausiausi. Tačiau jūsų kalbą labai lengva būtų uh, apibendrinti, jūs uh, pareiškite, kad problemų kaip ir nėra. Iš tiesų, aš uh, diskusijose nedalyvavau, tačiau uh, man susidaro kitoks įspūdis apie Europos vadovų tarybos veiklą, negu jūs ją pristatėte. Manau, kad tai, ką mes pastaruoju metu patyrėme, yra e, Europos valstybių narių vadovų nenoras e, ar taikstimasis su prasta ES realybė. Mes e, Žinome, kad turėtų būti um, užtikrinamas e, kapitalo, asmenų, prekių um, jud, laisvas judėjimas Europos Sąjungoje, tačiau dėja kartais, pavyzdžiui, kapitalo um, laisvas judėjimas yra skatinamas asmenų laisvo judėjimo sąskaita. Tai yra visiškai nepriimtina ir būtent tą mes pastaruoju metu matome. Jūs minėjote kad e, šiame procese, kuris dabar vyksta įsigaliojus Lisabonos strategijai, e, turite kovoti už savo pozicijas tarp institucinėme lygmenyje. Ir dabar mes matome, kad e, susikūrė nauja institucija. Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai buvo institucija kaip tokia egzistuoja tik tai po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. E, dabar jūs turite kovoti už savo galės, kovoti už savo pozicijas. Tai yra nenostabu, kadangi visos institucijos turi tą daryti. Tačiau šiame po Lisaboninėme procese Europos Sąjunga, tai yra konkrečiai ta sutartis, jums numato tam tikras kompetencijas, įgaliojimus, e, kurie E, atsiprašau, mums suteikiami įgaliojimai, kuriuos, e, kurie turi būti tarsi palaiminti Europos vadovų tarybos. Tačiau tai nė, ir nėra teisingas kelias. Jūs negalite propaguoti to, e, ką jau padarėte. Pavyzdžiui, tarptautinėje politikoje, tarptautinėje diplomatijoje, tarptautinėje priekyboje mums reikia vieningo Europos balso, mums reikia skleisti vieningą žinę. Turime elgtis iš vien, tačiau tuo pat metu negalima sakyti, kad e, tą darysime tik tai, jeigu tai tiks, atitiks nacionalius interesus, vidaus politikos interesus. Būtent tai ir vyksta pastaruoju metu Europos Sąjungoje. Beje, tai nėra pasakytina apie vieną konkrečią vyriausybę. Europos liaudės partijos frakcijos E, atstovai, tai yra politinės jėgos artimos šiai frakcijai, turi daugumą vyriausybių ES. Mes taip pat turime savo vyriausybių. Tačiau, kaip jau sakiau, nacionaliniai interesai e, mums tik tai kiša pagalį į ratus. Tai yra didžiulis pavojus mūsų vieningumui. Dėl to kreipiuosi į visus, e, visas frakcijas. Mes turime pareikšti, kad norime, kad tai, ką ponas Dol pavadino bendrijos metodu, turėtų būti tikrai realiai taikoma, sprendžiant konkrečias problemas. Mes norime, kad visos problemos būtų sprendžiamos ES lygmenių. Ar kas nors gali įsivaizduoti, kad iškilus su mūsų valiuta susijusi su, su eurų susijusioms problemams, kas nors gali išspręsti tas problemas nacionaliniu lygmeniu? Ne. Arba klimato kaitos problemas nacionaliniu lygmeniu išspręsti? Taip pat ne. Ar kas nors galėtų įsivaizduoti, kad pasaulio priekybos problemas būtų galima išspręsti nacionaliniu lygmeniu? Žinoma, mes galėtume diskutuoti su Kinija kaip viena, vieninga Europos Sąjunga. Ir, e, galbūt ir kaip atskiros nacionalinės valstybės, tačiau visos valstybės, atskiros valstybės, e, kalbėdamos vienu balsu, pasieks gerokai daugiau. Juk nemanau, kad kiniečiai tikrai bus labai sužavėti ir jiems busim, padarytume įspūdį, įspūdį kalbėdami atskirai kaip Estija, Lenkija ar Portugalija ar Vokietija. Taigi bendrijos metodą privalome įgyvendinti. Komisija pirmą kartą e, per pono Baroso pasisakymą dėl Romų klausimo parodė, kad tai yra įmanoma. Romų klausimą mes taip pat išspręsime, tikrai išspręsime ir parlamentas prie to prisidės. Jisai kaip iki šiol sakydavo, taip ir dabar sako, kad e, mažumų teisės yra e, būtinos įgyveninti, jas būtina, e, jas būtina atsižvelgti. Taip pat ir finansinius klausimus būtina, e, finansinius klausimus taip pat būtina spręsti. Aš manyčiau, kad bet kokį klausimą spręsdamas jūs turėsite atsižvelgti į parlamento nuomonę. Ačiū. E, pone pirmininkė, pone Šulc. Vienas narys nori pateikti Jums klausimą, ar Jūs sutinkate jį atsakyti. Taip, gerai. Pone Morvai. Pone Šulc, mano klausimas labai paprastas. kaip piliečių mintis apie mūsų politiką gali būti visiškai ignoruojamos. Ar tai neprieštarauja pagrindiniams demokratijos principams? Sprendimai, kurie priimami ES lygmenių, nustelbė piliečių valią. Kaip taip gali būti? Labai paprastas klausimas, mano galva. Dėkuoju, ponia Šulcė, prašau. Gerbėmieji kolegos, kiekviena teisinė valstybė turi prievalę stengtis prižiūrėti, kad, e, te, kad jos įstatymai būtų tinkamai vykdomi. Dėl to aš sutinku su žmonėmis, kurie sako, kad uh, Kiekvienas pilietis, nesvarbu iš kokios e, valstybės šalies jisai bebūtų, privalo e, laikytis e, savo šalies įstatymų. Jeigu jų nesilaiko, tuomet jis pri, turi būti baudžiamas. Lygiai tas pats galioja ir kalbant apie bendrijos teisės taikymą. Kadangi mes esame teisinė bendryje, mes turime prievolę pripažinti ir taikyti savo teisės nuostatas. Ir būtent uh, E, to mes reikalaujame šiuo konkrečiu atveju. Dėkoju. Mr. President Güfer Hofstadt, e, Liberals and Democrats. Liberal demokratų frakcijos vadovas Gyfer Hofštatas. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkai. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti tarybos pirmininkui ponui Van Rompoj už tai, kad jis papasakojo mums apie šį labai svarbų Europos vadovos tarybos susitikimą. Ir aš norėčiau pratesti tai, e, apie ką jūs kalbėjote savo kalbos pabaigoje apie Romus. Aš norėčiau pasakyti, ypatingai savo kolegoms iš EPP frakcijos, kad komisija Romų klausimais pasielgi visiškai teisingai ir mes negalime jų kritikuoti. Turime jų palaikyti komisiją šioje kovoje. Ir aš norėčiau paraginti komisiją neatsisakyti savo nuomonės, kadangi mes šiandien susidurime su labai svarbiu klausimu. Aš manau, kad vertybės yra tokios pat svarbios, kaip ir ūkio e, veiklos taisyklės, kaip ir ekonominiai reikalai. Ir yra labai svarbu, kad visi suprastų, kad komisija elgėsi su kiekviena valstybė nare, nepriklausomai nuo jos dydžio, vienodai. Ir kad nėra jokio skirtumo tarp didelių ir mažų valstybių narių. Taikomos visiems yra tokios pat taisyklės. Deja, iš tikrųjų Europos vadovų taryboje buvo pernelik daug kalbama apie Romus. Jis gal net nustelbė kitus svarbius klausimus. Na, dėja, taip yra. Europoje beje dažnai būna, kad e, šio, e, šiuo metu aktualiausias klausimas viską. Uh, uh, nustumė paš, į užžybį visas kitas diskusijas. Kolegos, mes be abejo negalime pamiršti, kad ekonominė krizė yra aktualiausia nūdienos problema. Ir be ekonominio valdymo dokumentų paketo mes nieko negalėsime padaryti. ES neįsivaizduojama be ekonomikos ramšio. Ir jeigu jūs pažiūrėsite, pavyzdžiui, į E, palūkanų normas Vokietijoje ir kitose šalyse, pamatysite, kad skirtumas tarp jų yra didžiulis. Taigi mums reikia ekonominio valdymo dokumentų paketo. Kuo skubiau. Ir aš tikiuosi, kad komisija, komisija jį pateiks, kaip ir žadėjo rugsėjo 29 dieną. Ir šis dokumentų paketas turėtų e, atitikti tris reikalavimus. Ir tai yra labai svarbu. Pirmiausia, pirmininkė, jūs apie tai daug kalbėjote, kad svarbu yra ne tik stiprinti fiskalinę priežiūrą, bet ir stiprinti makroekonominę priežiūrą. Nes mums reikia ne vien stabilumo, mums reikia ir geros ekonominės būklės. Antra, šiame pakete taip pat turi būti numatytos sankcijos, veiksmingos sankcijos. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad geriausias būdas yra nustatyti progresyves sankcijas. Uh, ir taip pat suderinti finansinės bei politinės nuobaudas. Ir trečia, kai kuriais atvejais tai, tai taip pat gali reikšti, kad reikės sustabdyti balsavimo teisę tų šalių, kurios nesilaiko taisyklių. Tai yra labai svarbu. Ir tre, trečioji sąlyga, trečiasis reikalavimas. Europos komisija ir Europos centrinis bankas turėtų turėti daugiau galių. Aš jau kalbėjau apie tai anksčiau, kad vien priežiūra nepasiteisina, nepasiteisino, kai mes įgyvendinome stabilumo ir augimo paktą. Ir ateityje ji taip pat ne, nepasiteisins. 2005 metais stabilumo ir augimo pakto nepritaikėme Vokietijai ir Prancūzijai. Mes tiesiog jį pakeitėme. Ir negalime leisti, kad tokie dalykai pasikartotų ateityje. Komisija turėtų turėti galutinį lemiamą žodį. Ir aš tikiuosi, kad ši nuostata ir bus numatyta tame pakete, kurį jūs pateiksite rugsėjo 29 dieną. Ir aš tikiuosi, kad taryba ir parlamentas jį gaus iš karto. Uh, Ačiū pirmininkė už jūsų pastabas. Dabar žaliųjų pirmininkė ponia Rebeka Harms. Ačiū ponia pirmininkė pirmininkė Van Rompoj. Išklausiau jūsų ataskaitos apie Europos vadovų tarybos sustikimą ir girdžiu jį jau trečią kartą. Ir e, ta, ta viešoja ataskaita man leidžia manyti, kad jūs ir mes es, gyvename visiškai iškai skirtingose galaktikose. Aš tikiuosi, kai susitinka ES valstybių ir vyriausybių vadovai ir užsienio reikalų ministrai Briuselyje e, tokios da, vis dar sudėtingos krizės akivaizdoje. Taigi tikiuosi visiškai kitokios jūsų ataskaitos, negu jūs kalbėjote. Jūs e, garbinote, liaupsinote šio sutikimo išvadas, tačiau aš turiu pasakyti, kad jūs nieko nenuveikėte. Ypač jūsų vaidmuo, ponė pirmininkė kaip asmens, kuris vadovauja darbo grupiai, kuri turėtų spręsti e, ekonomikos problemas. Jūsų vaidmenį, jūs turėtumėte savo vaidmenį, turėtumėte iš naujo apsvarstyti. Aš džiaugiuosi, kad komisija nenori įsileistis į šį žaidimą, tokį galių persiskirstimo žaidimą. Ir komisija artimiausiais mėnesiais parodys, kaip e, e, gali būti, gali vykti ES valdymas atsižvelgiant į dabartinę sudėtingą krizę. Jūs vis dar didžiausią dėmesį telkėte į e, sankcijų mechanizmus. Ir e, toks tokią poziciją, būtent dėl jos yra susidariusi dabartinė sudėtinga padėtis. Mes visi esame vieningi, e, vienybės trūkume, tačiau jūs visiškai nepajėgėte pasiekti pusiausviros e, tarp skirtingų vyriausybių e, galių interesų. Europos politikai atsižvelgiant į dabartinę krizę, tai yra nepa, ypatingai blogai, ypatingai rizikinga. Man susidaro įspūdis, kad e, nors jūsų vaidmuo ir tikrai yra sudėtingas, e, jums reikia atsižvelgti į Lisabonos sutartį, vis dėlto daug e, stengtis laikytis vieningos linijos politikoje turėtų būti jūsų pirmoji pastanga šiuo metu. O kalbant apie Romų klausimą, aš nemanau, kad e, e neužtenka ponios Rėding atsiprašymo. Aš manau, kad kaip ir iki šiol turime toliau reikalauti, kad Prancūzijos vyriausybė atsakytų, kodėl jinai meluoja komisijai. Aš visiškai nesuprantu e, pasiteisinimų, kurie, kuriuos mes girdime. Geriausia šio sustikimo, e, geriausia šio sustikimo išvada ir rezultatas yra tai, kad ponas Baroso susivienijo su ponė Reding ir buvo paskelbta apie sankcijas, tam tikrą, tam tikrą procedūrą, e, sutarties pažydimo procedūrą Prancūzijos atžvilgiu. Man yra gaila, kad šiais sudėtingais, šiais netikrumo laikais finansų, ekonominės krizės akivaizdoje Ir turint omenyje, kad skurdas ES auga, valstybių ir vyriausybių vadovai, tokie kaip Nikolas ir Sarkozy ar Silvio Berlusconi ar dar kiti, kuriuos galėčiau paminėti, tai yra e, didžiausias galias turintis e, asmenys ES politikoje ir kad jie demonstruoja savo negebėjimą formuoti politiką krizės e, metu tai yra e, politika, kurią jie vykdo, yra e, agresyvi politika, ksenofobiškai nusiteikusi politika. Aš norėčiau, kad jūs prisimintumėte praėjusį šimtmetį Europoje, e, kaip buvo vykdoma politika. Dėkoju. Ačiū dabar ponas Kirkhaup, konservatorių reformistų frakcija pirmininkai Prieš savo pagrindinį pasisakymą norėčiau pasakyti porą trumpų pastabų. Visų pirma, sveikinu Europos vadovų tarybą su tuo, kad jis sutelkė dėmesį į Europos ekonominio valdymo gerinimą. Ir antra, dėl Romų. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes e, stengiamės išsireikalauti iš sutarčių saugotojos, tai yra komisijos aiškaus pareiškimo. Turiu pasakyti, kad išpoliai prieš prancūzus tam tikrose politinėse stovyklose vien dėl pačių išpolių nėra labai naudingi Europos vienybei. Šįryt norėčiau pakalbėti apie e, deklaraciją dėl Pakistano. E, tai yra sąjungos strateginė sąjungininkė. Ir mes džiaugiamės tą pažangą, kuri buvo padaryta siekiant teikti e, Pakistanui pagalbą. Ir manome, kad reikėtų patvirtinti visą priemonių paketą e, skirtą Pakistanui. Vistomoji pagalba Pakistane ir kitur yra gyvybiškai svarbi ir Junktinės karalystės e, e, vyriausybė didžiuojasi, kad iki 2013 metų yra numačiusi skirti po 0,7 procentus bendrųjų nacionalinių pajamų vystomai pagalbai. Tačiau pagalba yra tik viena monetos pusė. E, besivystančio pasaulio ilgalaikė ateitis priklauso nuo kiekvienos valstybės gebėjimo sukurti tvirtą ir prekiaujančią ekonomiką. Manau, kad e, Pakistanui reikėtų suteikti didesnę prieigą prie rinkų, mažinant e, importo mokesčius į ES. Ir gaila, kad mūsų vykdoma politika yra pribota laikė reikėtų. Turiu pasakyti, kad Junktinės karalystės ministras pirmininkas Davidas Cameronas pateikė pasiūlymą užmėgsti strateginius partnerystės ryšius su Pakistanu. E, tam pasiūlymui pritarė ir Ed Deiby. Ir turiu pasakyti, kad dėl tam tikrų deklaracijos aspektų ši puikiai iniciatyva taps e, bla, visiškai blanke priemonė. Mūsų frakcija labai atidžiai stebės, kaip vyksta darbas, sieksime užtikrinti, kad e, deklaracijos užmojais, e, užmojai nesumažėtų dėl savanaudiško protekcionizmo. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Patrik Lejerik. Guoja frakcijos vardu. Pone pirmininkė, gerbėmieji kolegos. Žiniasklaidoje apie Europos vadovų tarybą, jo sustikimą kalbėjome polemikoje su Sarkozy kontekste universaliųjų vertybių vertybių požiūrių e, Prancūzijos vyriausybė turi nustoti stigmatizuoti savo mažumą. Mūsų frakcija reikalauja, kad, kad e, tokia e, nederama veikla dėl kurios ir pakistaniečių e, pabėgėliai gali būti išsiusti, kad ji būtų užbaigta. Ir ponė pirmininkė, ko jūs ketinatės imtis, kad e, Romo tautybės piliečiai e, pagaliau išpristų iš skurdo? Mm, dabartiniai vadov, vadovai, šios šalies vadovai ir apskritai daugumos valstybių narių vadovai baigia nustumti mažumas į E, visuomenės paraštę. Tai yra didžiulė gėda. Tai ir e, norėčiau pateikti pavyzdį. Šiuo metu, kai e, ultraliberalizmas pasaulį įstumė į krizę, jūs pasakėte, kad uh, E, norite sudaryti e, ambicingesnį e, laisvos prekybos susitarimą, norite panaikinti visus barjerus laisvai prekybai pasaulyje ir taip prisidėsite prie dar labiau dominuojančios Junktinių valstybių ir NATO padėties. Pone pirmininkė, jūsų E, pasiūlymai skatinantis militarizmą yra labai blogi Europai. Mums reikia aiškių strateginių gairių. Jūs apie tai kalbėjote, tačiau ką konkrečiai turite omenyje? Ar tai yra e, gera užsienio politika, gerai vykdoma užsienio politika turėtų būti sutelktai tai, kad mes e, mažintume skolas, kovotume su skurdu, stiprintume taiką visame pasaulyje ir apie tai turime kalbėti ir e, vadovų sustikime Kankune. Jūs gyrėtės, kad mes esame didžiausia rinka, prekybos rinka, tačiau e, jūs e, kalbate ir apie didesnius mokesčius. Ką iš tiesų ketinate daryti, kad būtų sustiprintas dialogas tarp Izraelio ir Palestinos? Jūs nekalbėt, nekalbate apie Jeruzalę, apie e, naujas izraeliečių gyvenvietės. Tai yra opiausios problemos, kurias būtina spręsti. Taip pat jūs e, siūlėte vadinamąjį europietiškąjį semestrą ir kalbėjote apie sankcijas, kurios grėsia nesilaikančių e, taisyklių valstybių. Mes žinome, kad finansų krizė kilo dėl nederamos finansinės veiklos. Dabar ES turi spręsti visas tos krizės e, pasiekmes. Mes turime prisidėti prie užimtumo skatinimo. Kokių priemonių ketinatės imtis, kad uh, E, būtų pagaliau išspręstos šios problemos. Ir ką konkrečiai ketinate daryti kovos su skurdu metais? Toliau, ponė Cevela, Europos laisvės ir demokratijos frakcijos atstovė. Pirminkė, kalbėdama apie Romų problemas, aš nemanau, kad ją galima būtų spręsti uh, iškelinant Romus iš Prancūzijos pagrindinė Romų problema yra nepriimtinos gyvenimo sąlygos visuose valstybėse narėse, kur gyvena Romai. Mes čia kalbame, kad Romai yra tautinė mažuma, kuri gyvena visose valstybėse narėse. Ir todėl mums reikia bendros Romų programos, kuri būtų parengta atsižvelgiant į socialinės įtraukties politiką. Romų gyvenimo sąlygos - tai, kur e, yra didžiausia problema. Europos vadovų taryboje buvo kalbama apie mūsų abipusius interesus ir apie tai, kad juos būtina atsižvelgti e, santykiuose su kitomis šalimis. Kinija, kaip žinia, e, nori, kad mes kur kas stambiau investuotume į Kiniją. ES ir Kinijos aukščiausių lygių susitikime bus apie tai kalbama. Ar jūs ketinate taip pat kelti ir žmogaus teisų klausimą šiame susitikime ir taip pat be abejo man rūpi ir Iranas? De eigenlijke officiële. Frankas van Hekke. Ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę įvykusio tarybos posėdžio darbo tvarkėje nebuvo numatyta svarstyti visų tų nesąmonių, kurias pasakė ponia Reding apie Prancūzijos veiksmus Romų klausimais. Valstybės narės turi nemažai teisų, tačiau kartu jos turi ir pareigą reaguoti tais atvejais, kai kas nors jų teritorijoje imasi visiškai nepriimtinų veiksmų, pavyzdžiui, verčia vaikus dirbti. Valstybės narės nenori užmerkti akių ir teikti, kad Romai nekelia jokių problemų. Taigi mes turėtume geriau apie tai pagalvoti ir pakeisti savo nuomonę. Pone Van Rompuy, girdėjome daug skambių frazių, daug buvo kalbama. Tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad tik dėl Prancūzijos ir Italijos, tik dėl šių šalių pastangų buvo sureaguota į tai, kad ES bando valdyti neišrinkti pareigūnai. Us, Ačiū. Turbūt Europos vadovų tarybos pirmininkas norės tarti keletą žodžių. Žodis jums. Pirmininkė, kolegos, norėčiau trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta diskusijos metu. Faktus galima pristatyti įvairiai. Kai ką gali įtikinti įsitikinimai, kitus įtikina tikrovė. Aš labiau linkęs susitelkti į tikrovę ir faktus. Norėčiau dabar peržvelgti pastarosius aštuonis mėnesius, kai pradėjo dirbti naujos sudėties komisija, kai pradėjo veikti institucijos įsteigtos įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Mums pavyko pasiekti svarbių susitarimų dėl finansinės priežiūros. Žinoma, tie susitarimai buvo pasiekti bendradarbiaujant su jumis, su Europos parlamentu. Po labai ilgų dėrybų mums pavyko uh, susitarti ir dėl išorės veiksmų tarnybos steigimo. Tai iš esmės yra mūsų užsienio reikalų ministerija ir nauja ES diplomatinė struktūra. Tai yra du dideli mūsų pasiekimai. Jų svarba neginčiama. Taip mes kūrėme, laipsniškai kūrėme ES architektūrą. Taip pat sutarėme dėl svarbaus pagalbos paketo skirto Graikijai. Tai yra, tai yra 110 milijardų paketas, kuris e, turi padėti Graikijos vyriausybei įveikti sunkumus. Taip pat sutarėme ir dėl 750 milijardų eurų paketo. Tai tos lėšos bus panaudotos, jeigu jų prireiks tam tikromis sąlygomis. Visa tai iš, sumažino rinkų baimę ir suteikė geresnių lūkesčių dėl rinkų plėtros. Taigi vyksta dideli pokyčiai. Pokyčiai vyksta ES viduje ir tos ekonominės problemos, su kuriomis susidūrė įvairios valstybės narės, tikrai nebūtų buvusios išspręstos, jeigu nebūtų įsikišusios ES institucijos. Taigi tai galime laikyti savo sėkme. 27 valstybės narės sutarė dėl sankcijų Iranui, kurios taikomos įgyvendinant saugumo politiką, o tai tikrai nėra savaime suprantamas dalykas. Sutarėme ir dėl įvairių kitų klausimų. 27 valstybės narės sutarė dėl rezoliucijos dėl Serbijos ir Kosovo ir dėl dialogų su šiomis šalimis. Jūs žinote, kad penkios ES valstybės narės net nepripažįsta Kosovo, todėl šis dialogas yra labai svarbus viso regiono stabilumui ir saugumui. Tai yra tikrai didelis žingsnis pirmin. Kaip jau sakiau, mes sutarė, pasiekėme susitarimą ir su Pietų Koreja dėl priekybos ir ekonomikos klausimų. Taip pat sutarėme ir dėl pagalbos Pakistanui. Pasiekėme nemažai svarbių susitarimų. 2009 metais 27 valstybės narės sutarė dėl vienos su, dėl vieno sudėtingiausių regionų, dėl artimųjų rytų. Mes dabar pateikėme naują deklaraciją, kurią parengė kvartetas. Taigi visi šie dalykai yra tikrovė, tai yra faktai, tai yra pasiekimai, už kuriuos norėčiau būti vertinamas. Dėl specialiosios darbo grupės esame kaltinami, kad dirbame per lietai. Mes dirbame ne per lietai, mes pradėjome dirbti tik gegužės mėnesį, o dabar yra tik rugsėjis. Nuo rugsėjo, atsiprašau, nuo gegužės iki rugsėjo mes jau žengėme labai svarbių žingsnių pirmin. Gruodžio mėno turėjo būti mūsų įgaliojimų galiojimo pabaiga, tačiau mes savo darbus įgyvendinsime iki spalio pabaigos. Tarp mūsų ir komisijos nekyla nesutarimų, mes dirbame iš vien, kadangi mums svarbiausias mūsų įsipareigojimas siekti rezultatų, o ne veltis į ginčius tarp institucijų. Dėl Romų noriu pateikti penkis punktus, dėl kurių sutarėme, netvirtinome oficialių E, išvadų tiesiog sutarėme dėl penktų punktų. Komisija atliks tyrimą ir jūs tada remdamėsi tuo tyrimu galėsite pasidaryti savo išvadas. Europos vadovų tarybos susitikimas parodė, kad ES yra pasiryžusi dirbti šioje srityje, kad mes sieksime geresnės mažumų, įskaitant romus, integracijos. Ir Dar keletas žodžių olandiškai, tai yra nedidelė kalba, mažumų kalba, galiu leisti savo ją kalbėti. Kolegos, manau, kad pirmieji keli mūsų darbo mėnesiai buvo teigiami, rezultatai yra teigiami, nors dirbome sunkiomis sąlygomis. Nesitikėjome, kad ūkio atsigavimas prasidės e, taip greitai. Žinoma, tas atsigavimas labai trapus, bet jau matome teigiamų požymių. Prieš keletą mėnesių tikrai negalvojome, kad apskritai kur nors įmanomas 3,5 procentų ekonomikos augimas. Jeigu kas nors būtų prognozavęs pusantro procento augimą, niekas nebūtų patikėjęs e, įvairiose šalise susiklostė labai sudėtingos ekonominės aplinkybės. Jose buvo įgyvenintos reformų programos ir tikrai norėčiau pagerbti tuos, kurie padėkoti tiems, kurie e, siekia naujo ekonomikos valdymo išgyvenome labai didelių sunkumų darbo rinkose, įvairiose kitose sritise, tačiau dabar situacija geresnė. Situacija darbo rinkose dėl mūsų bendrų pastangų pagerėjo. Žinoma, čia mūsų pastangos neturi baigtis. Manau, kad daugelis ES piliečių žiūri, ką mes darome ir tikrai nenori, kad mes dabar ginčytumėmės dėl metodo. Bendrijos metodas yra geras, bet manau, kad piliečiai mus vertins pagal pasiektus rezultatus. Piliečiai nori augimo, nori augimo ir užimtumo perspektyvų, nori, kad situacija gerėtų. Ir būtent taip mes užsitikrinsime Europos piliečių uh, E, pagarbą, taip prisidėsime prie tolesnio ekonomikos augimo. Taigi aš noriu, kad būčiau vertinamas už rezultatus ir faktus. Manau, kad reiktų įvertinti tai, ką mes pasiekėme vos per aštuonis mėnesius. Manau, kad mes einama tinkama kryptimi, tikiuosi, kad ir toliau žengsime šiuo keliu. Ačiū. Uh, Dėkuoju tarybos pirmininkui. Dabar žodį sutikėmės komisijos vicepirmininkui ponui Šeftovičiui. Šefčiovič. Dėkuoju, pirmininkė. Po politinių frakcijų vadovų pasisakymų norėčiau pasakyti, kad daugam rūpi Romų klausimas. Aš norėčiau patikinti Europos parlamentą, kad Europos komisija elgsis štai kaip. Pirmiausia, mes atliksime labai tikslę, išsame teisinę analizę. Antra, mes taip toliau remsime Romų integraciją. Mes ieškome europinio sprendimo jau ilgą laiką ir komisija nemažai padirbėjo su Ispanija, e, rengdama susitikimą Kordoboje. Ir mes žinome, kad tai buvo galimybė mums atnaujinti Romų problemų sprendimo procesą, pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume pasinaudoti turimomis priemonėmis Akivaizdu, kad mums reikia europinio konsensuso šiuo klausimu. Reikia Europos Sąjungos institucijų, nacionalinių institucijų, pilietinės visuomenės, vietos valdžios pastangų. Ir būtina, kad šios pastangos būtų kryptingos. Tik tai taip galėsime pagerinti Romų gyvenimo sąlygas Europoje. Toliau, europinė uh, ekonominis valdymas. Aš norėčiau Jūs patikinti, kad mūsų pateiktuose pasiūlymuose bus bandoma spręsti e, makro makroekonominį disbalansą pritaikant stabilumo priemonės. Ir mes ypatingą dėmesį skirsime skolų mažinimui bei stabilumo stiprinimui. Ir taip pat be abejo daug dėmesio skirsime ir prevencijai. Taigi rugsėjo 29 dieną Mes pateiksime kelių reglamentų pasiūlymus bei vieną direktyvos projektą. Ir aš nebejoju, kad tai, apie ką Jūs kalbėjote, e, Jūsų pastabos bus atspindėtos šiuose dokumentuose. Toliau, Pakistanas. Manau, kad mes daug ką padarėme. Mes e, esame stambiausias pagalbos e, teikėjas Pakistanui, ponas Parausas apie tai kalbėjo. Bet visiems yra akivaizdu, kad tai yra tik tai pirmieji žingsniai. Mes turime elgtis nusekliau, turime žengti toliau ir turime suderinti humanitarinę pagalbą su priekybos priemonėmis, pirmiausia pagerindami Pakistano prieigą prie Europos rinkos. Kad tą galėtume padaryti, mums reikia, kad pasaulio prekybos organizacijos pritarimo bei be abejo reikia pasikonsultuoti su kitais mūsų partneriais. Ir mes taip pat galvosime apie tai, kaip galima būtų, čia, kaip galima būtų padėti Pakistanui prisijungti prie bendrųjų preferencijų, preferencijų sistemos. Europos vadovų taryboje ir komisijoje suprantama, kad tai yra vienas iš svarbiausių šilakinių prioritetų. Pone Ašton reguliariai praneša komisijai, kaip mes galėtume stiprinti bendradarbiavimą, kaip galėtume tobulinti savo veiklą ateityje. Ir jį taip pat naudos palaiko ryšius su o, visų valstybių narių vyriausybių vadovais. Ponas Dolis kalbėjo, kad mums reikėtų sparčiau dirbti ir aš komisijos vardu ir ponios Ašton vardu galėsiu, galiu pasakyti, kad mes stengsimės ir toliau vaidinti labai svarbu vaidmenį šiame procese. Dėkoju komisijos vicepirmininkui. Toliau kalbės Ivo Belet. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Van Rompoj. Labas rytas girdėjau, kad jūs teisingai pasakėte, kad Europos piliečiai tikisi rezultatų ir perspektyvų. Ir pirmoji to, to įgyvendimo sąlyga yra mūsų, būtinybė mums kalbėti vienu balsu. Ir, e, vadovų sustikimuose, e, pavyzdžiui, Azijoje ar sustikimas su prezidentu Obama kitą, e, kitą mėnesį Aš manau, kad e, taip pat labai svarbios bus diskusijos klimato kaitos klausimais. ES turi pateikti naujų iniciatyvų. Pirmiausia, aš turiu omenyje bendrai mūsų požiūrį E, kalbant apie finansijas transakcijas, transakcijas vadinamąjį Robino Hudo požiūrį. Jūs turėtumėte tapti Robino Hudu. Mes turime investuoti į atsinaujinančius šalti, energijos šaltinius ir taip taupyti energiją ne tik Europoje, bet ir Afrikoje. Jūs žinote, ponė pirmininkė, kad sakiau e, kad būtina gerokai sumažinti skurdą Afrikoje. Mes turime uh, E, tą daryti, e, šios veiksmus derindami su tvarios, tvarių energijos šaltinių plėtojimo. Ir aš taip, taip pat manau, kad e, šioje srityje neturėtumėme pozicijų užleisti azijiečiams, pavyzdžiui, Kinijai. Daugelis sako, kad per pastaraisiais metais iš jūsų nelabai ko buvo galima tikėtis, tačiau jūs parodėte, kad ES e, pastarojų metų žengė svarbius žingsnius. Ir e, finansų ir ekonomikos krizę mes taip pat e, daugiau mažiau įveikėme ir dar daug gerų dalykų be jokios abejonės padarysite. Pone Dekaiser, ačiū, pone pirmininkė. Iš tiesų, mes tikėjomės šio sustikimo išvadų, ten buvo kalbama apie Romus, buvo daug kalbama šio klausimu ir su panerėding, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie kitą dalyką. E, apie formą ir turinį e, šio sustikimo. Mes negalime nuolat minėti antrojo pasaulinio karo. E, mes nesimokome iš savo istorijos pamokų ir žydai, čigonai, e, e, homoseksualinės mažumos keliavo į koncentracijos lagerius. Taigi dabar po tiek Europ, laiko Europa turi nuspręsti, kad negalima toliau diskriminuoti e, mažumų. Ir aš, mes pritarėme komisijai, kad ir remiame ją kaip sutarčių sergėtoje. Mes turime reikalauti, kad e, sutarčių nuostatų laikytųsi ir mažosios, ir didžiosios valstybės narės. Mes matome, kad nauja jėga iškyla nacionalistinės jėgos ir būtent tai mus e, ypatingai gazdina. Taip pat nuolat mums primenama apie e, ketvirtojo dešimtmečio įvykius Jūs kalba, kalbėjote, ponė pirmininkė, ir apie ekonominius dalykus. Iš tiesų mes turime ekonomikos valdymo darbo grupę, yra kalbama apie e, finansų kontrolės mechanizmus ir taip pat sakėte, kad socialiniai e, klausimai, e, su pensijomis susiję dalykai yra e, valstybių narių prerogatyva, tačiau mūsų frakcija tam nepritarė. Mes e, įgyvendinami kontrolės priemonės turime atsiž... E, taikyti ir tam tikras nuostatas susijusias su socialiniais aspektais. Dėkoju. Ponas Lansplov. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos vadovų tarybos sustikime buvo kalbama be kita ko ir apie užsienio politiką. Jis vyko E, lygiai grečiai susitikimų jungtinėse tautose su e, skirtingomis, e, tas sutikimas vyko, jame dalyvavo ir Kinija, Indija, kitos pasaulinės galios. Reikia neužmiršti, kokioje realybėje gyvename. Mes ES turime paversti realią politinę jėgą. Dabar krizės metu piliečiai tikisi iš mūsų realių sprendimų. Pone Van Rompoj, jūs kalbėjote, kad dėl ekonomijos valdymo darbo grupės, e, e, kad šioje grupėje buvo e, pasiekta plataus susitarimo, 29 rugsėjo komisija pateiks savo pasiūlymus, o jūs minėjote, kad pateiksite savo pasiūlymų projektą 27 dieną. Tikiuosi, kad tie pasiūlymai bus kažkiek suderinti. Beje, siūlyčiau jums visada kalbėti Niderland, Olandų kalbą, kadangi tai atspindės mūsų bendrijos metodą. Puiku, kad ekonomikos valdymo e, darbo grupė planuoja e, rinkų priežiūros mechanizmų įgyvendinimą, e, finansinės priežiūros mechanizmų taikymą. Kodėl mes visi pasisakome už bendrijos metodą? Panas Šulcas apie tai jau kalbėjo. Mes visi tikimės veikti iš vien. Tačiau svarbiausia dalykas yra tai, jog taryba, vadovų taryba ir dabar yra ES viena iš pagrindinių institucijų. Kas, tačiau ką tai e, konkrečiai reiškia, mes dar nelabai įsivaizduojame. E, čia yra dažnai e, atstovaujama nacionaliniams interesams. Vienas iš nacionalinių interesų yra ir finansų rinkų reguliavimas. Ir būtent bendrijos metodas turėtų tą užtikrinti. Ir dėl to mūsų um, parlamentas reikalauja, kad šis metodas būtų taikomas. Ir tikimės, kad jūs, tai, jūsų požiūrės bus toks pat. Dėkui. Dėkuoju, toliau Jill Evans. You, Ačiū pirmininkė. Išgyvename labai svarbu laiką, kai ES turi parodyti lyderystę visame pasaulyje, ypač kovojant su skurdu ir saugant mūsų aplinką. Bet tas pas pasakytina ir apie mūsų valdymą. Ir būtent todėl valstybės narės turėtų susirūpinti. Būtina gerinti yra daugia pakopį valdymą tam, kad valstybės narės suvoktų, kad įsigaliojo Lisabono sutartis ir kad atėjo laikas elgtis iš vien. Lisabono sutartis pripažįsta, kad visi regionai yra, turi vienodas teisės. Ir to, todėl būtina gerin, e, mažinti skirtumus tarp įvairių regionų. Ponas Baroso apsilankė. E, trys, e, ponas Baroso turėtų atsižvelgti situaciją mano apygardoje Velse. Trys ketvirtadaliai gauna paramą iš ES ir jis galėtų pamatyti, kaip tai pakeičia žmonių gyvenimą negalime nacionali, leisti nacionalizuoti regioninio finansavimo. Ir aš norėčiau raginti komisiją ir tarybą nepamiršti, kad e, ši parama regionams yra labai svarbi, norint pasiekti ilgalaikį stabilumą ir gerovę. Dėkuoju. Toliau panas Jan Hapeng. Aš norėčiau, kad pirmininkas pasiliktų uh, šioje salėje. Roma yra labai svarbus klausimas, tačiau matome, kad šis klausimas veidmainiškai yra svarstumas. Panas Verhofštatas uh, apkaltino praeitą kartą ponas Sarkozy tuo, ką jis pats padarė. Ponas Verhofštatas 1999 metais deportavo nemažai uh, Slovakijos piliečių į Slovakiją. Ponios ir ponai, šie rūmai turi teisę žinoti, žmonės turi teisę žinoti, kas vyksta. Ir būtent dėl to aš apie tai ir kalbu. Mes labai daug ir gražiai kalbame šioje salėje, ponas Ferhofštatas nenori girdėti visų šių klaidų, jis jų nesiklauso, todėl kad jis nenori, kad jam būtų priminta, ką jis pats yra padaręs, o aš buvau išrinktas būtent tam, kad tą ir padaryčiau. Veidmainystė, štai kas įsigaliojo ES. Ponas Verhofštatas iš tikrųjų panašu, kad e, yra pasirengęs laimėti e, mūšį už veidmainystę. Dėkoju. Dėkoju, toliau kalbės Mario Borgezijo. Vieną minutę. E, Ačiū pirmininkė. Veid... Prizas už premiją už veidmanystę atitenka komisijos nariai Reding, nes ji užmiršo pasakyti, kokia yra Romų padėtis Luksemburgo didžiojo kunigaikštystėje. Įstatymas draudžia išvaryti Romus iš jų stovyklų ir tikiuosi, kad ši Europos vadovų taryba, valstybių ir vyriausybių vadovai galėtų Europos komisija pamokyti patriotizmo. Europos komisijos nariai, nariams neturi būti leidžiama įžeidinėti valstybės narės, ypač tokias kaip Prancūzija, kuri gerbė žmogaus teisę. Vienas dalykas yra Europos teisė, kitas dalykas yra nacionalinė teisė. nekalbame apie rasistinį populizmą, bet sprendžiant iš to, kas parašyta dienraštėje Le Monde, kiek suprantu, per vadovų pietus prizas atiteko Prieš porą savaičių parlamentas priėmė tikrai niekingą rezoliuciją, kurioje iš karto pasmerkė Prancūziją. Tai yra visiškai netoleruotina. Parlamentas e, pasiskelbė save, paskelbė save e, teisėjų. Ir, e, ponė pirmininkė, kažkas čia yra ne taip. Ir e, vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji valdžia yra visiškai pavirtusios savavalėmis institucijomis. Reikėtų šį reikalą spręsti su derama juristinė e, kompetencija. Ir kyla klausimas, kiek valstybės narės, e, kokią jos turi teisę teisinių požiūrių išsiųsti iš savo teritorijos tam tikras mažumas. Komisija yra sutarčių sergėtoje, tačiau ir Europos e, e, Teisingumo teismas yra taip pat ES e, teisės nuostatų prižiūrėtojas, taikymo sergėtojas. Ir komisija neturėtų kištis iš jos reikalus. Teis, teisiškai apie deportacijas mes neturėtume spręsti. Mes neturėtume susitaikyti su tuo, kad E, žmonės, e, pavyzdžiui, įsibrauna į svetimus namus ir e, juos apvagia. Ir yra visiškai normalu, kad žmonės, kurie padaro tokius nusikaltimus, yra deportuojami iš šalies. Jeigu mes elgsimės priešingai, tuomet negalime tikėtis piliečių paramos. Dėkui. Ponas Langen. Aš žaviuosi jūsų optimizmu, kurį jūs išreiškite kalbėdami apie darbo grupę. Matysime, kokie konkretūs rezultatai, to darbo rezultatai bus netrukus. E, tačiau, kaip ir komisijos pirmininkas Paroso, aš manau, kad jūs pernelyg greitai pareiškėte, kad e, ekonomika stipriai atsigauna kol Junktinės valstijos neatsigavo, mes taip pat nepajusime to atsigavimo. Žinoma, yra gerai, kad jūs konstatuojate, jog yra pažangos ir mes visi tikimės, kad taip ir bus, tačiau jeigu viskas vyktų pagal ponios Lagart e, nuostatą, kaip pastaruoju metu e, buvo kalbama, E, kai jinai pareiškė, kad e, Vokietija kitų valstybių narių sąskaita gerina savo konkurencingumą, tuomet e, situacija tikrai nepagerės. Be lok, tam tikro lokomotyvo varomosios jėgos ekonomika ES tikrai ne, neatsigaus. Jūs nekalbėjote apie didžiulį įsiskolinimą ir įsiskolinimo problemos sprendimą. Aš manau, kad tai yra taip pat labai opus klausimas ir nėra mm, tikrai, yra galbūt gerai, kad mes e, įvedame tą vadinamąją e, europietišką semestrą, tačiau šis klausimas yra komisijos prerogatyva, o ne finansų e, ministrų tarybos. Ir mes neįgyvendinsime nuostatų stabilumo ir augimo pakto nuostatų, jeigu kaip kiti kolegos sakė, nebus taikomas bendrijos metodas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės St Stefan Hughes. Vieną minutę. Turite. Ačiū pirmininkė. Kalbėdamas apie ekonominį valdymą, norėčiau pasakyti, kad mano frakcija pritarė tam, kad mums reikia geresnio europinio koordinavimo. Tačiau mes abejojame dėl komisijos ir tarybos darbų krypties. Nebalansuotas požiūris E, buvo taikomas daugiau nei dešimtmetį. Jis buvo pagrystas tuo, kad priežiūra kartu su lankščiomis darbo rinkomis galės skatinti e, stabilumą ir gerovę. Kai kurie ekonominiai rodikliai iš tikrųjų labai svarbus, tačiau būtina yra tinkamai su, suderinti potencialiai kontroversijų e, tarpusavį prieštaraujančius komisijos politikos aspektus. Ar komisija nori konsoliduoti mūsų rinkas ir sumažinti socialinį, susilpninti socialinį modelį? Ne. Taip netu, tai mums yra visiškai neprimtina. Mums reikia aukštos kokybės darbo vietų ir tikro stabilumo. Jeigu dabar nereformuosime ekonominės politikos, prarasime gerą galimybę. O tai įvyks, jeigu mes visą dėmesį suteksime tik tai į disbalanso naikinimą ir, stabilų, ir uh, kitas padrikas priemonės. Dėkoju. Pone Hughes, pone Hughes, jums uh, kai kas nori pateikti klausimą. Prašau, pone Lamsdorf. Gerbiamas kolega, mes uh, dirbame ilgai kartu, aš tai labai vertinu, tačiau ekonomikos krizės ir būtinų priemonių analizė, kurią čia pateikėte, yra tikrai klaidinga. Ar jūs nesutiktumėte, kad uh, yra didžiulis e, viešojo sektoriaus įsiskolinimas, kuris e, e, sukėlė šią krizę. Ir ar nesutiktumėte, kad būtų teisinga skatinti stabilumą, įtvirtinti stabilumą ir, ir protingą, sveiką fiskalinę politiką? Ja, kolegos, Steven Hughes, pirmininkė, Labai sunku yra per vieną minutę išdėstyti labai sudėtingus argumentus, tačiau aš pasakysiu vieną klausimą. Sveika finansų sistema, viešų finansų sistema yra labai svarbu. Taip, tačiau turime pagalvoti apie tai, kada mes tokią sistemą įvesime. Jei mes, norime, jei mes norime reikalauti, kad valstybės narės sumažintų deficitą iki 3 procentų iki 2013 metų, tuomet šios vyriausybės turės daug ką paukoti ir dėl to daug kas nukentės. Ir taigi, todėl aš ir kalbu apie neteisingą požiūrį. Uh, Dėkoju kolegoms už šią diskusiją. Tokios karštos diskusijos uh, tikrai įdomios. Dabar kolega Mario Mauro, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Turiu du nuoširdžius klausimus, kuriuos norėčiau pateikti vadovų tarybos pirmininkui ir komisijos vicepirmininkui. Visų pirma, logiškas mąstymas ir mintis, kad reikia plėsti išorės veiksmų tarnybą. Mane nustebino baronienės Ešton žodžiai ir veiksmai. Pietų Afrikoje paskirtas Olandas. Prancūzas Čede ir taip toliau. Ar čia nesivadovaujama sena kolonist, kolonijinė logika, kurgi yra europinis požiūris? Turime labai daug minčių, koks turi būti ES vaidmuo. Jeigu norime galvoti apie regioninę politiką, tai manau, kad dabartiniai veiksmai visiškai neteisingi. Kitas mano klausimas yra apie Romus. Taip, dėl politinių priežasčių mes galime kritikuoti vienos ar kitos valstybės vyriausybę dėl jos priimtų sprendimų, tačiau Ir toliau lieka tas pats klausimas, ar mes nenorime šiam klausimui suteikti bendrijos požiūrį. Ar nereikėtų bendrijos metodais spręsti Romų problemų ir ar nereikėtų bendrijos metodais e, kovoti su neteisėta migracija iš pietų. Jeigu dėl to neapsispręsime ir toliau ginčysime tarpusavėje, nesuprasdami tos sudėtingos padėties, kurioje atsidūrė mūsų piliečiai. Dabar ponia Bereš, minutė. Ačiū, pirmininkė. Dėl Romų, manau, šiuo diskusijų etapu būtų naudinga e, prisiminti, kokia yra mūsų pagrindinė vertybė. Tai yra susivienyje skirtumuose. Taigi mes turime pripažinti ir Romų e, skirtumus, turime prisiminti savo strategiją. 20 metų Europos strategijoje mes sakome, kad norime kovoti su socialinė atskirtimi ir skurdu. Tai yra mūsų dideli tikslai. Kaip mes įgyvendinsime šią strategiją? Reikia numatyti tam tikrų tarpinių etapų, reikia numatyti finansinių išteklių ir tinkamą taktiką. Toliau ekonominis valdymas. Pirmininkė, visi kalba apie Europos semestro didelę sėkmę bet aš nelabai suprantu, koks vaidmuo šiame Europos semestre tenka Europos parlamentui. Ar apsiribosime tik diskusijomis, o jų ir taip jau yra daug. Kaip mes įgyvendinsime tikslus? Norėčiau jūsų paklausti. Jūs e, išklausėte, ką sakė užimtumo ir socialinių reikalų ministrai. Jie išsakė daug minčių Dabartinis ekonominis valdymas atsigrėžia prieš tuos, kurie dabar yra be darbo. Mes turime gerinti padėtį darbo rinkoje, turime įgyvendinti nuseklį ekonominę politiką. Ačiū dabar ponas Arius Volski. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie ūsinio politikos, prie išorės santykių, kadangi būtent tai turėjo būti svarstyta Europos vadovų taryboje. Mūsų politika turėtų būti holistinė, žvelginti į ateitį ir nusekly. Ir tokia politika, kurioje būtų siekiama ilgalaikių tikslų. Pirmininkė, man atrodo, kad toks apibrėžimas nepateisins mūsų lūkesčių, jeigu mes neturėsime bendros išorės santykių politikos. Mums reikia geriau derinti savo, savo politiką. Mums reikia didesnės konvergencijos tarp valstybių narių ir taryba, kurioje susirenka valstybių narių, valstybių ir vyriausybių vadovai, turėtų rodyti lyderystę. Tik tuomet šiek priemonė pasiteisins. Bet to mums reikia labiau savimi pasitikinčios politikos ir labiau kompetentingos. O tai reiškia, kad e, visoms valstybėms narėms turėtų būti atstovaujama formuojant šią politiką. Kompetencija nėra visiškai skiriama nuo geografijos, kadangi e, kai kurios šalis dėl savo geografinės padėties yra geriau pasirengusios ir pasiruošusios įdėti savo labai ypatingą indėlį į kai, kurios, kai kurių as, politikos aspektų formulavimą. Ir tik tai tie, kas pritarė mūsų politikai, kas pritarė mūsų vertybėms, kas nori prisimti bendrą atsakomybę už pasaulinės problemas, tik tokius galime pavadinti savo strateginiais partneriais. Dėkuoju. Ačiū. Toliau kalbės David Marija Sasoli. Pirmininkė. Praeitą savaitę stebėjome labai neraminantį renginį. Aš kalbu apie tai, kaip nacionalinės politikos klausimas užgožė visus kitus tarybos darbo atvarkės klausimus. Taryba nori, kad už pažeidimus būtų taikomos sankcijos ir netgi būtų uždrausta balsuoti tarybos susitikimuose. Daug buvo kalbama apie Romus. Egzistuoja jų teisų apsaugos priemonės ir turime jas taikyti. Tačiau nepamirškime ir mūsų principų. Nepamirškite tų principų, kuriais yra pagrįsta ES e, vis sąranga. Turime kovoti ir su ekonomikos nuosmukiu. Daug kas kalbėjo šiandien apie tai, kad labai dažnai e, politikai kalba populistiškai, o piliečiai baiminasi dėl savo ateities. Taigi tai aktualios problemos ir todėl turime pirmiausia stiprinti socialinį modelį ir rūpintis piliečiais. Gracias, presidente. Celebro mucho que el Consejo. Milan Mon. ocupado de la acción. Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu tai, kad Europos vadovų taryba sprendžia Europos išorės santykių klausimus. Mes gyvename e, polarizuotame, daugelypiame pasaulyje, turime daugybę e, veikėjų pasaulinėje arenoje. E, Mes negalime savo, savo galiomis e, išspręsti visų problemų. Ir labai svarbu, kad Europa taptų viena iš svarbiausių veikėjų pasaulyje. Dėl to apgailestauju, kad e, buvo apgailestauju dėl to, kas buvo priimta, kokie sprendimai buvo priimti praėjusią savaitę Niujorke. mes turime išspręsti svarbus dvišalius klausimus, be kita ko e, globalizuoti mūsų e, veiksmus, valdomuosius veiksmus pasaulyje. Mes turime stiprinti didįjį dvidešimtuką, turime e, bendradarbiauti su jungtinėmis valstybėmis, kadangi puoselėme bendras vertybės ir aš manau, kad labai svarbu, kad E, lapkričio 20-osios vadovų susitikimui būtų gerai pasirenkta. Lisabonos sutartis yra labai svarbi ES politikai. E, be vidinės jėgos mes turime pademonstruoti ir politinę valią veikti iš vien, ypač tai pasakytina apie didžiasias valstybės narės bendrijos e, e, metodo taikymas ar ėjimas link jo yra tikrai sudėtingas e, sprendimas tačiau, ir ilgas kelias, tačiau jį būtina, juo būtina eiti, jeigu norime būti tikrai stiprus. Pane, jūs kalbėjote labai greitai ir todėl vertėjams buvo sunku dirbti. Taigi prašyčiau neskubėti ir kalbėti uh, lėčiau. Toliau kalbės Zita Gurmai pirmininkė, komisarė tarybos pirmininkė, Europoje gyvena pusė milijardų žmonių ir šie žmonės turi labai svarų vaidmį, balsą pasaulyje. ES turi visa gali, visas galimybės būti labai stiprią galybę visoje visame pasaulyje, tiek kultūros, tiek ekonomikos rytyje. Tačiau iki šiol mes neišnaudojame tinkamai savo potencialo, kadangi Europa labai dažnai yra susiskaidžius ES dabar turi vieną telefono numerį, tačiau dar neturi vieno balso, kuris galėtų juo atsiliepti. Tai yra itin aktualu formuojant išorės politiką. Mums reikia geriau koordinuoti savo politiką. Užsienio politika yra labai susijusi su valstybių narių nacionalinė, nacionalinė savivoka ir tapatybė reikia šios veiksmus geriau derinti. Ir aš sveikinu tarybos pirmininko pono Van Rompoj ir e, tarybos pareiškimus, kad būtina geriau koordinuoti šią politiką. Dėkuoju. Beach. Dėkoju kolegijai už kalbą. Dabar e, Livija Jaročka pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, Viktor Orban, Vengrijos ministro pirmininko pasisakymą dėl Romus, Romams skirtos strategijos. E, ši problema yra labai svarbi įvairioms valstybėms narėms ir labai tikiuosi, kad e, bus rastas bent vienas Europos sprendimas bendrai Europos problemai. Romų e, įtraukties problema yra nulemta ne rasizmo ar diskriminacijos, nulemta tam tikrų istorinių e, aspektų. Taigi mes turime susitelkti, sutelkti dėmesį į tam tikrose geografinėse vietovėse sukoncentruotą Romų skurdą. Strategija turi suteikti galimybę e, Europos lygių koordinuoti veiksmus ir gyvendinti programas, e, remiantis suderintais rodikliais. Reikia taip pat e, remtis įvairių lygių valdymų. Ir veiksmų planas turi užkirsti kelią skurdo plitimų iš kartos į kartą. Pirmininkas prašo kalbėtoje kalbėti lėčiau. Kaip jau sakiau, ilguoju laikotarpiu e, reikėtų galvoti apie ateitį, reikia, kad visi suinteresuoti asmenys imtųsi bendrų ilgalaikių veiksmų, kad jų imtųsi nevyriausybinės organizacijos ir patys Romai. Europa negali vykdyti likščiolinės politikos, kadangi iššūkiai, su kuriais susiduria Romai, yra labai dideli ir padariniai labai pavojingi. Mes turime e, iš esmės pakeisti savo požiūrį. Ačiū. Um. Colleague, Vice President Han. Dabar vicepirmininkas Hanis Svoboda pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į komisiją. Kai komisijos pirmininkas Baroso e, sukritikavo ponę Reding dėl Romų klausimo, e, Norėčiau pasakyti, kad labai dėkoju už aišku e, komisijos balsą. Galbūt e, kai kurie žodžiai nebuvo labai pas, e, preciziškai pasverti, tačiau Baroso pasipiktinimas e, yra tikrai e, pateisinamas. Mes jį visiškai palaikome. Norėčiau pateikti ponui Van Rompoj tris klausimus. Sutinku, visai vertinu jūsų gerą valią, tačiau jūs kalbėjote, kad E, nori, galite kalbėti 27 valstybių narių e, vardu, tačiau ko, ką jūs konkrečiai galėsite pasakyti, ką, ką jūs kalbėsite. Ir taip pat jūs sakėte, kad parengsite e, užsienio politikos strategijas, tačiau jūs nepaminėjote šiame kontekste komisijos ir jau visiškai neminėjote parlamento, tačiau tas strategijas rengdami jūs turėsite atsižvelgti į parlamentą kaip parlamentas bus įtrauktas į tokių strategijų rengimą. Ir trečias dalykas, ką pasakė ponas Lansdorfas, visiškai su tuo sutinku, mes negalime sutikti su tuo, kad e, e, ir vėl turėsime būti didieji e, mokėtojai, donorai, rėmėjai, e, tačiau negalime e, e, jungtinėse tautose, jungtinių tautų organizacijoje kalb... E, būti deramai atstovaujami kaip vieninga Europos Sąjunga. Dėkoju. Ponas Marinesko, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taryba pirmiausia sprendė jungtinių e, užsienio politikos klausimus, tačiau neturėtume užmiršti, kad svarbiausia ir opiausia problema šiuo metu yra ekonominės problemos. Ir, e, e, Europos semestro principas yra tikrai pagirtinas, tačiau jeigu mums nepavyks e, numatyti sankcijų, tuomet tokie ketinimai nieko neduos. E, turime nustatyti sankcijas, tačiau jos turi būti taikomas nepiliečiams. piliečiams E, reikia e, deramai koordinuoti ir mažinti įsiskolinimus. Mes turime prisidėti prie to, kad e, būtų mažinami biudžeto deficitai. O jį, ir kad jie nedidėtų. O dėl Romų visi ES piliečiai turi laikytis sąjungos teisės nuostatų. E, tačiau tokių nuo, teisės nuostatų turi laikytis ir valstybės narės. Ir jie, tie, kas e, tų, e, tie, kas teisės nesilaiko, jie turi pajusti ir atitinkamas sankcijas. E, Ir vis dėlto aš manyčiau, kad šiuo konkrečiu atveju sankcijos problemos neišspręs. E, Romų klausimą galime išspręsti tik tai e, vykdydami politiką Europos lygmenio. Aš esu įstikinęs, kad visos valstybės narės turi pateikti priemonių sąrašą siekiant integruoti Romus į visuomenę. Aš manau, kad e, mums reikia taikyti vieningas priemonės ir e, e programas, kurios turi būti įgyvendinamos e, visų valstybių narių vienodai. Ir tai nereiškia, jog tai turi, tam būtina reikalauti daugiau pinigų, tiesiog reikia tam politinės valios. Dėkoju. Pone Korin Vortman Kol, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Van Rompoj jums yra kilusi didelė užduotis Europos vadovų tarybą iškelti iš, didžios, didž, iš tų e, painių ES valstybių narių interesų džiunglių. Tik tai taip mes išspręsime ekonominę krizę. Jūs e, aktyviai ir sunkiai dirbate, stiprindamas e, e, ekonominį valdymą Europos lygmenių. Tai yra teisingas kelias. Prieš vienerius metus buvo visiškai neįsivaizduojama, kad e, taryba būtų pas, parėmusi Europos e, semestro e, principą, kad būtų sustiprintas Europos konkurencingumas. Kita savaitė tikimės jūs. E, e, pritarsite ir paremsite komisiją, kadangi ji yra parengus iniciatyvas, kurias būtina iš, e, įgyvendinti. E, turime būti labai ambicingi, taip pat ir taikant a, a, sankcijas, tačiau taip pat labai svarbu e, žiūrėti, kaip taryba vertina komisijos rekomendacijas įvairių nacionalinių planų įgyvendinimui. Yra labai svarbu, kad taryba įgyvendintų tas rekomendacijas ir jos būtų tinkamai įgyvendinamos tiek Paryžyje, tiek Londone, tiek bet kur kitur. E, aš tikiuosi, kad jūs e, pademonstruosite tinkamą lankstumą ir atsižvelgsite į nepriklausomą komisijos vaidmenį. Ačiū. Pane Gozės. Ponas Gozės. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, išgirdome labai gerai subalansuotų, protingų pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų spręsti Romų problemas. Pane pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad e, jūs, mano galva, puikiai pristatėte pastarųjų kelių mėnesių pažangą. Jūs tai padarėte su dideliu pasitikėjimu. Tai yra puiku, kadangi pernelik retai mes kalbame apie tai, kaip sėkmingai veikia ES. Daug buvo kalbėta ir apie priežiūrą. Mes reikalavome, kad būtų, prie, bankų priežiūra būtų sustiprinta. Apie tai buvo kalbėta ir 2009 m. gruodžio ekofino tarybos išvadose, nors jos buvo nepakankamai griežtos. Problemų yra daug ir mes turime kalbėti vienu balsu ir mes tikimės, kad būtent jūs ir tapsite šiuo balsu. Dėkuoju, ponas Tabaidžiai. Vienai minutiai. Van Rompuy elnök urat, akinek a tevékenységét... Pone Van Rompuy, Aš manau, kad jūsų darbas yra labai svarbus, jūs dirbat nusekliai, laikotės tam tikros sistemos ir jūs turite įtikinti valstybės narės, kad e, tos šalis, kurio, kurių teritorijoje gyvena Romai, turėtų parengti nuseklę jų integracijos problemą. Labai ko, e, su labai konkrečiamis priemonėmis, su tvarkarašiu, su e, konkrečiais veiksmais ponas Buzekas, Europos parlamento pirmininkas ir jūs turėtume taip pat sukurti ir šių veiksmų gyventinimo stebėsinos strategiją. Tik tai taip galėsime užtikrinti, kad tinkamai yra įgyvendinama tai, kas yra pažadėta Romams. Labai aišku yra žinoti, kas už ką yra atsakingas ir tik tuomet Romams skirta strategija sukurs pridėtinę vertę, kuri bus naudinga Romams. Euh, Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Van Rompoj. Jūs labai pasišventęs Europos Sąjungai. Mano nuomonė, valstybių narių atstovavimas G20 šalių grupėje yra visiškai kitoks. Turiu pasakyti, kad e, tai netitinka mūsų vienybės, kuri numatyta sutartyse. Manau, mes turime tinkamai koordinuoti ekonominę strategiją, užtikrinti jos sanglaudą. Ir manau, kad ES turėtų atstovauti jos institucijos, tai yra taryba, o ne kelių vyriausybių atstovai. Ačiū. Ačiū. Kolega, norėčiau paprašyti kolegų nekelti melinų kortelių. Ar norite kažko paklausti? Ar norite pateikti klausimą? Kolegos, prašau kelti baltas korteles, baltus lapus, jeigu norite dalyvauti spontaniškų pasisakymų procedūroje, nes mėlyna kortelė yra skirta visai kitam tikslui. Gerai, jūs dabar įtrauksime į sąrašą. Iš viso sąraše yra 25 žmonės, taigi visų negalėsime išklausyti, dėl to labai atsiprašau. Kitas kalbėtojas, ponia Katrin Gris. Viena minutė. Pone Van Rompoj, turite pripažįsti, kad žmogaus orumas ES yra viena pagrindinių vertybių, tačiau atsižvelgiant į tai, kas įvyko praėjusią savaitę, atsižvelgiant į Prancūzijos vyriausybės ksenofobiškus veiksmus, nemanau, kad visa tai atitinka mūsų lūkesčius. Pone Rompoj, prašau m, mm, suteikti tam tikrą formą Europos diplomatijai. Mes tikimės, kad ta valstybė, kuri nesilaiko ES teisės aktų, bus pasmerkta. Mes tikimės, kad bus įgyvendintis konkretus pasiūlymai ir strategijos. Ir dar norėčiau pakalbėti apie teisės ir pareigas, kurias mums priminė ponas Daul. Norint už, įregistruoti vaiką mokykloje, reikia, kad mokykla turėtų mokyklinių autobusų tai susijęs su išlaidomis. Taigi reikėtų suprasti, kad kalbant apie Romus reikia ne tik žodžių, bet aiškios nedviprasmiškos politinės valios. Ačiū dabar ponas Petrovski, Miroslav Petrovski, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Europos vadovų tarybos darbo tvarkės pagrindinis punktas buvo ES užsienio politikai suteikti naują matmenį atsižvelgiant į Lisabono sutartį. Ir ne pirmą kartą vadovų tarybo, taryboje šį klausimą nustelbė kitos problemos. Turiu galvoje Romus išvarytus iš vienos iš valstybių narių. Po to, kai buvo patvirtinta Lisabono sutartis, Valstybės narės vis daugiau dėmesio skiria savo vidaus nacionalinėms problemoms. Ir turiu pasakyti, kad iki šiol nepavyko sukurti tikros užsienio politikos, kuri būtų aukščiau valstybių narių atskirų nacionalinių interesų. Dabar yra siekiama sukurti tokią politiką ir vienybę. Galvodami apie Obama, turime suprasti, kad ES turi veikti institucija, kuri galėtų plėtoti konstruktyvų dialogą su JAV. Ačiū. Panas Mergel. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pirmiausia, norėčiau pasveikinti tarybos pirmininką poną Van Rompoj, kadangi tarybos posėdžių rezultatai buvo, yra sėkmingi Sveikinu jį su tuo, kad jis nusekliai siekia sustiprinti ekonominį valdymą ES. Būtent to siekia EPP frakcija ir Portugalijos delegacija šioje frakcijoje. Norėčiau pasveikinti ir komisiją, kuri e, efektyviai sprendė Romų klausimą ir pateikė savo iniciatyvą. E, taip pat pagaliau norėčiau e, pakalbėti ir apie užsienio santykius. Ir uh, mūsų atsverimą Pakistanui. Mes turime parodyti savo solidarumą Pakistanui, tačiau bet kokiu atveju reikia apsaugoti ir tas šalis, kurios e, laikosi savo įsipareigojimų, savo piliečių atžvilgių, pavyzdžiui, e, skatina socialinės apsaugą, įtvirtina socialinę apsaugą, e, stengiasi užkirsti kelią vaikų darbui Ir e, tuo požiūriu turėtume palaikyti Pakistaną. Pone Monika Plašeika. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė komisarė. Aš labai trumpai norėčiau pakalbėti apie du klausimus. Praeitą savaitę, prieš savaitę mes apie tai jau kalbėjome. Ir aš kalbu apie Romus. Nemažai kolegų, kurie nekarto nėra akise matę, kaip atrodo čigonų taboras, nežino nieko apie tai, kaip jie gyvena, labai gražiai ir skambiai kalba apie Romų problemas. Komisijos pirmininkas, prezidentas, pirmininkas ponas Baroso ir komisijos narė ponė Rėdink užėmė labai griežtą poziciją ir aš tikiuosi, kad ji bus naudinga Romams. Antras klausimas, kurį norėčiau aptarti, yra valstybių narių sudrausminimas, tais laikais, kai jos nesilaiko finansinės drausmės nuostatų. Taisyklės reikia nustatyti labai aiškiai ir taikyti jas visoms valstybėms narėms. Mane nuvylė tai, kad labai daug dėmesio skiriama biudžeto drausmiai ir visiškai nekalbama apie kitus labai svarbius finansinės drausmės aspektus. Aš manau, kad mums reikia nuseklesnio požiūrio. Dėkuoju. Gracias, señor presidente. La... Pone Figueredo. Pone pirmininkė, norėčiau paminėti didžiosios e, prieštaravimus, turi, e, su kuriais susiduria ES. Mes esame labai galingi pasaulyje, pasisakome už žmogaus teisų apsaugą, tačiau kita vertus Prancūzija toliau tęsia savo uh, E, veiklą, rasistinę, ksenofobinę veiklą, e, jauriai elgdamasi su Romų tautybės žmonėmis. Mm, yra stengiamasi mm, užtikrinti piliečių laisvą judėjimą, tačiau jeigu iš esmės spręsime šį klausimą, e, turime pasisakyti prieš tokius neteisėtus veiksmus. E, E, tų valstybių, kurios neteisingai taiko ES teisės nuostatas. Tai yra visiškas liberaliosios ES politikos fiasko. ES taip pat daro didelę, e, teikia didelę pagalbą Pakistanui, tačiau bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis neturėtų būti vykdomas e, pramonės e, įmonių sąskaita, e, tai yra silpninant mūsų pramonę, kaip tai yra pavyzdžiui Portugalijoje. Mes turime stengtis kurti naujas darbo vietas, užtikrinant ir soci, deramą socialinę apsaugą, kad tikrai realiai galėtume kovoti su skurdu, ne tik tai pas mus, bet ir kitose valstybėse. Želim vas spomniti, da smo tik pred dvema pomembnima mednarodnima. Norėčiau jūs informuoti, kad Mūsų laukia dvi svarbios tarptautinės e, konferencijos. Viena vyks spalio mėnesį, bus skirta bioįvairoviai ir vyks Japonijoje. Kita vyks Seule ir bus skirta klimato kaitos klausimams. Šias konferencijas rengia jungtinės tautos ir ES turi atlikti svarbu vaidmenį. Turime taip pat at užsitikrinti, kad tarptautinė pozicija atitiktų ES poziciją. Mes žinome, kas įvyko Kopenhagoje, kai ES bandė įtvirtinti kitokią poziciją. Tai nebuvo palanku dėrybų rezultatui. Norėčiau paklausti, ką turi galvoje taryba, sakydama, kad turime kalbėti vienu balsu. Ar vyriausybių vadovai yra pasirengę prisimti konkrečių įsipareigojimų šiuose srityse? Okay. Uh, Mr. Vice President of the European Commission, Mr. Fashion. Komisijos vicepirmininkas ponas Šepčiovič. Ačiū pirmininkė, jūs labai dosniai man skyrėte laiko, todėl pasistengsiu kalbėti trumpai. Sureaguosiu į keturias svarbiausias temas, kurios buvo čia aptartos. Pirmiausia, manau, gal, aiškiai matome, kad yra tvirta parama mūsų naujam strateginiam požiūriui į mūsų svarbiausius partnerius. Mes turime geriau pasinaudoti Lisabono sutartimi, turime geriau, geriau pasinaudoti ES padėtimi ir ES galiomis užsienio politikos rytyje. To galime pasiekti užtikrindami užsienio politikos sinergiją. Turime dirbti su valstybėmis narėmis ir Europos institucijomis, kad jos visos kalbėtų vienu balsu, reikštų vienodą poziciją. Todėl labai vertinu tai, ką pirmininkas Van Rompoj pasakė, kad ir Europos institucijos, ir vyriausybių vadovai, valstybių vadovai turi jaustis užsienio politikos savininkais. Ir daugiaš, tada ir užmesgi ir daugia šalius, ir dvi šalius kontaktus pasieksime rezu, norimų rezultatų. Porą žodžių apie ekonominį valdymą. Jaučiu Europos parlamento tvirtą paramą tam, kad reikėtų išlaikyti įgytą pagreitį to darbo, kuris prasidėjo šį pavasarį. Mums reikia naujos ir geresnės sistemos. Ir noriu patikinti Europos parlamento narius, kad mes tikrai nesigilinsime vien į biudžeto deficitą. Mes labai gilinsimės ir į skolų klausimą. Galvosime, kaip geriau valdyti ir stebėti skolas ateityje. Ir Manau, kad Europos parlamentas tu, turės galimybę aptarti šios klausimus kasmet, nes komisija kiekvieną sausį e, pateiks metinės augimo prognozes, metinę augimo analizę, pamatysite įvairių valstybių narių ekonominę padėtį ir turėsite galimybę išsameu padiskutuoti šiais klausimais kiekvienų metų pradžioje. Be to norėčiau Jūs patikinti, kad mes neužmirštame apie augimo ir užimtumo. Neužmirškime augimo ir užimtumo svarbos. Mes naudosime 20 metų strategijos priemonės, nes norime, kad Europa, Europos ekonomika e, įgytų naują variklį. Turime sutelkti, skirti daugiau dėmesio užimtumui, geresniam švietimui, jaunimo politikai ir, žinoma, skurdo mažinimui. Taip pat reikia racionalesnės ekonominės politikos bei geresnės stebėsenos. Tik įgyvendindami visus šios dalykus pasieksime norimų rezultatų. Taigi komisija pasisako už racionalų le konsolidaciją. Toliau išorės veiksmų tarnyba. Manau, kad baronienė Ešton labai aiškiai pasakė, kad pasisako už profesionalę išorės veiksmų tarnybą, kuri atspindėtų Europos vertybės, stipresias pusės ir Europos padėtį. Taigi siekiama lyčių pusiausviros ir taip pat e, išteklių pusiausviros. Taigi mūsų institucijos taip pat prisideda prie profesionalios išorės veiksmų tarnybos sudėties. Baronienė Ashton numatė nuolat informuoti visus apie išorės veiksmų tarnybos kūrimą ir tikiuosi, kad 2013 e, metais e, ta tarnybos sudėtis visiškai atspindės visų lūkesčius. Ir galiausiai norėčiau jums visiems padėkoti už tai, kad jūs primiktinai reikalaujate, kad būtų laikomas ES teisės, kad būtų puoselėjamos ES vertybės ir kad būtų rasti ta būdų, kaip pagerinti Romų padėtį ir užtikrinti jų integravimą. E, Romams skirtoms priemonėms buvo skirta daugiau kaip 17,5 e, milijonai eurų. Ir tas lėšas skyrė ir valstybės narės, taip pat Europos socialinis fondas. Tačiau reikėtų pagalvoti, kaip panaudoti lėšas ir priemonės, kurias turime. Taigi raginu tas priemonės ir lėšas naudoti veiksmingiau, geriau, o tam reikės iš naujo pažvelgti į tai, ką reikia daryti ateityje. Tikiuosi, kad jie tikrai dirbsime veiksmingiau ir pasieksime geresnių rezultatų nei praeitie. Ačiū. Mister... Labai ačiū, gerbiamas Europos komisijos e, pirmininko pavaduotojų. Europos tarybos pirmininkas, prašom žodis Jums. Dėkoju. Na, žinau, kad nelengva atsakyti į visus klausimus, bet e, pabandysiu per tą minutę apibendrinti tas išreikštas nuomonės. Aš aišku negalėsiu atsakyti į visiems. Norėčiau tarti žodį dėl porą svarbesnių skyrių. Pirmiausia, užsienio politika. Kelias čia yra ilgas. Buvo atliktas didelis darbas, kurį nuveikė ponas Solana. Per nelik dažnai tai yra pamirštama. Aš jums už pastaruosius mėnesius jau išvardinau, kiek bendrų pozicijų buvo priimta ES dėl artimų rytų, Iranų ir dėl kai kurių prekybos svarbių klausimų. Taip pat buvo žengta pirmin e, didžiojo dvidešimtuko pozicijos požiūrių. Nes didysis dvidešimtukas yra viena didžiausių tarptautinių konferencijų. Kai aš ėmiausi vadovauti e, tarybai, dar prieš metus matėme, kad vyko atskiri posėdžiai, atskiri susirinkimai, kiekviena valstybė narė juos e, rengdavo savo dalyvaujantį didžiojo 20 posėdžiuose. O bendra pozicija būdavo rengiama atskirai Aš pareikalavau, kad situacija keistusi, kad 27 valstybės narės parengtų bendrą savo poziciją, net jeigu ne visos jos yra didžio 20-ko narės. Ponas Baroso ir aš pats mes atstovaujame visai ES, kaip tokiai, tad bendra pozicija yra būtina mano požiūriu. Ir galiu užtikrinti, kad didžio 8-ko ar 20-ko E, susitikimuose yra atsuojama visoms 27 valstybėms narėms, perdomas bendras jų visų siunčiamas signalas. Žinoma, visa tai yra teigiami dalykai. Yra e, pasiekta pažangos. Ir noriu pasakyti, kad net šiuo požiūriu pažangos yra pasiekta. Tai yra pati didžiausia tarptautinė pasaulinė konferencija, didžiojo 20-ko sustikimai. Svarbu to nepamiršti. Ar yra dar likę kokių nors problemų? Suprantama, kad yra. Ir mes vis dar prisimename tą nekokį įspūdį iš Kopenhagos susitikimo. Turėjome bendrą požiūrį, turėjome e, bendrą signalą parengę, bet mums nepavyko mūsų pozicijos prastumti taip, kad ji pasirodytų primtina ir kitiems. Ir čia pralaimėjom visi. Visi. Nes rezultatas to sustikimo buvo tikrai nepatenkinamas. Įvairiais požiūriais, įvairiose srityse buvo pasiekta pažangos, tačiau ir toliau reikia dirbti, dirbti dar daugiau, kad toliau būtų einama ta teisinga kryptim. Man buvo užduotas klausimas sustikimo su Kinija, aukščiausių lygių sustikimo su Kinija metu, koks bus mūsų signalas. Tad norėčiau pakviesti visus atidžiai, nepaviršutiniškai perskaityti tai, kas buvo pateikta vadovų tarybos išvadose. Suprantama, tose išvadose juk neišdėstysim, kokios strategijos imsimės, kokią pusiausvyrą siūsime nustatyti, kokią partnerystę vystysime su Kinija. Tačiau skaitydami dokumentus, jūs galite suprasti, kad ten esama naujų akcentų, kad ten yra kalbama apie tokį dalyką kaip abipusiškumas. Tai reiškia, kad ne tik mes reaguojame į kitų siunčiamus signalus, tai reiškia, kad daugeliu partnerių mes tampame reiklesni, mes iš jų laukiame šio beito ir reikėtų, kad tas abipusiškumas kaip savoka būtų įtvirtinta šiuose santykiuose. Nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo į prekybos sutarčių diskusijas um, Europos parlamentas yra vis dažniau įtraukiamas, kadangi kai sudaromi tarptautiniai susitarimai, įskaitant prekybinius, Europos parlamentas gali tarti savo svarų žodį. Čia juk irgi yra pažanga. Suprantama, reikia daugiau dar jo siekti. Su sitikimui su jungtiniu Amerikos valstijų prezidentų vėlgi ir atidžiai rengiamasi. Aš pats ir ponas Baroso perdosime jungtinių valstijų prezidentui irgi visų 27 valstybių poziciją, nes mes norim kalbėti ES valstybių, visų 27 valstybių vardu. Ir vėlgi, čia žingsnelis po žingsnelio irgi eisime tą teisingą kryptimį. Antroji pastaba dėl ekonominės politikos. Pastaruosius dviejus metus vyko protinga ekonominė politika. Sakyčiau, ji buvo išmintingesnė negu praeitie. Dešimt metų buvo išvaistyti be reikalo. Būtų buvę galima biudžeto požiūrių, konkurencingumo požiūrių, e, daugelį dalykų spręsti kitaip. To nebuvo padaryta. O kadangi tai nebuvo padaryta, tai šiandien turime problemų. Ką mes E, nuveikėme, kad išvengtume finansų krizės. Aš nekalbu čia apie bankų e, gelbėjimą. Buvo vykdoma ekspansionistinė politika 2008 metais ir didelė dalim 2009 taip pat. Tai buvo rizikinga, kadangi dėl, to, e, dėl tos rizikos augo biudžeto deficitas. O ir dabar, kai matome, kad atsiranda vėl ekonominis augimas, Mes pradėjome vykdyti biudžeto konsolidavimo politiką ir siūlome pamažu laipsniškai mažinti biudžeto deficitą. Brutalių priemonių nesiūloma imti, siūloma veikti laipsniškai. Tačiau vėlgi tebesme dar šiek tiek ekspansionistais. Vykdėme protingą monetarinę politiką. Rinkos nuolatos buvo likvidžios Buvo stengiamasi išvengti to ketvir, ket, tos ketvirtojo dešimtmečio situacijos. E, palūkanos yra nustatytos palyginus nedidelės, kad ekonomikos atsigavimas galėtų vykti, o šalių biudžetai nenukentėtų dėl pernelyg didelių palūkanų. Taigi buvo vykdoma atsargi politika, išmintinga politika ir laipsniška politika. Kodėl šitaip? Ne šiaip savo, kad turėtume malonumą e, tiesiog sumažinti skolas, deficitus, tiesiog mes norime, kad prasidėtų tvarus ekonomikos augimas kad sulauktume tokios užimtumo politikos, kuri duoda vaisių. Nes visos šios pastangos padeda gerinti užimtumą, sumažinti nedarbą ir sulaukiame iš karto geresnių socialinės politikos vaisių. Nes kiekvienas tas veiksmas nėra daromas tik, ne, ne tik dėl to, kad pamatytume su malonumu, kaip mažėja deficitas. Ne. Tiesiog Visa tai tarnauja pirmiausia nedarbo mažinimui, užimtumo skatinimui. Kaip komisijos vicepirmininkas pažymėjo, kad galėtume visus savo veiksmus nu, nukreipti dar labiau socialinę linkme. 2020 strategija. E, kovojome tam, kad būtų įtraukta į tą, kad į tą strategiją būtų įtraukta kova su skurdu, kad ten būtų kalbama apie švietimą, kad būtų ten išlaikyta sanglaudos politika ir struktūriniai fondai. Tikiuosi, kad finansinėje perspektyvoje, kurią parengsime, taip pat visa tai bus atspindėta, kad būtų galima užtikrinti ES visiems e, priimtiną gyvenimo lygį. Tai štai, kokie yra daromi veiksmai ir visų jų tikslas yra socialinis pirmiausia, o visa kita yra tik priemonės. Štai tiek norėjau Jums pasakyti šiai diskusijų pabaigai. Dėkoju. Thank you, thank you much, Mr. Mr. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė už Jūsų ataskaitą Europos tarybos vardu. Dėkoju už diskusiją su mumis. Ir e, dabar baigiame kitą svarbę diskusiją Europos parlamente. Kitas Europos vadovų susitikimas įvyks spalio mėnesį. Taigi pertrauka tarp e, viršūnių susitikimų yra nedidelė. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė Von Rompojų. E, na tym zakończyliśmy. Tuo mes e, baigiame šį darbo atvarkės klausimą svarstyti.